Okay, good morning everybody. We decided. Labas rytas visiems. Pradėkime mūsų Euronest parlamentinės asamblėjos diskusiją. Dar šiek tiek laukime, tikėjomės, kad susirinks daugiau kolegų. Na, o dabar leiskite pristatyti šios dienos temą. mes nutarėme aptarti pinigų plovimo ir korupcijos klausimą. Ir sprendimas buvo priimtas seniai. Džiaugiuosi, kad pagaliau tai padarysime, nes manau, kad tai yra rimta problema. Ir tai yra didelė problema ne tik šalyse partnerėse, bet ir ES šalyse. Na, skirtinga apimtimi, bet vis tiek esu įsitikinusi, kad tos problemos rytų partnerystė šalyse ir ES susiję. Netgi drįščiau pasakyti, kad kai kurie dalykai, kurie buvo nustatyti atliekant Panamos tyrimą, nebūtų nutikę, jeigu vakarų šalyse būtų tinkamai veikusios kai kurios struktūros. Todėl šiandien mūsų laukia labai įdomi tema ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija pinigų plovimą apibrėžia kaip ne, iš nusikalstamos veiklos gautų pajamų nuslėpimą e, per pasitelkus korupciją. Ir tos lėšos gali būti konfiskuojamos ir pinigų plovimas ir korupcija yra nemoral, amo, imo, amoralūs veiksmai, jie gali silpninti mūsų institucijas, iškreipti konkurenciją tarp įmonių, sumažinti piliečių pasitikėjimą institucijoms ir pagilinti ekonominę krizę, kadangi tai, taip daroma įtaka ir vyriausybėms, ir verslo įmonėms. E, rytų partnerystės šalyse mes matome, kad korupcija yra realus dalykas, kartais kelia grėsmę saugumui. Ir kai kalbame apie naujas grėsmės mūsų saugumui, tai vis daugiau susitelkėme ties kova su korupcija ir kova su pinigų plovimo sistemomis. Šios dienos diskusijos tema yra, tikslas yra įvertinti situaciją ES ir rytų partnerystės šalyse dėl pinigų plovimo ir korupcijos ir sustiprinti mūsų bendradarbiavimą šiuose srityse jau turime ne vieną bendradarbiavimo mechanizmą, kuris įtvirtintas ES lygmenių, BPO lygmenių e, ir kitų organizacijų lygmenių, todėl labai svarbu išnagrinėti tuos sprendimus ir priimti sprendimus e, dėl kovos su šiais veiksniais. Norėčiau pristatyti mūsų ekspertus Pirmiausia, kalbės ponas Jepe Kofod, jis yra Europos parlamento narys, anksčiau buvo pranešėjų e, Panamos specialiojo tyrimo klausimų ir jis parengė galutinę ataskaitą galutinį pranešimą, kuris buvo labai naudingas Europos parlamento komitete. Ir kaip prisimenate, mes iš pat pradžių nusintėme tokią žinutę ir buvo labai nelengva įsteigti šį komitetą. Taigi iš karto žodis Jums, Kovart. Labas rytas visiems. Sveiki atvykę į tokią svarbę diskusiją, džiaugiuosi galėdamas joje dalyvauti. Ponios ir ponai, kolegos, dėkoju, kad pakvietėte mane trumpai pristatyti parlamento darbą, kovojant su pinigų plovimu ir korupcija. Kaip buvo pasakyta, pastarosius ketverius metus daug laiko skiriau būtent šiam, šiai temai ir buvau vienas iš pranešėjų, e, rengiau pranešimą buvo, parlamentas buvo įsteigęs komitetą, kuris, buvo, kuris padėjo tirti pinigų nusikaltimus, pinigų plovimą ir kitus dalykus. Vyksta teisinis bendradarbiavimas tarp valstybinių valdžios institucijų ir šalių šiuo klausimu. Mes jau nemažai esame nuveikę savo teks 3 komitete Lapkričio mėnesį parengsime, baigsime renkti galutinę ataskaitą ir tikėkime, kad kitais metais kovo arba balandį šis dokumentas bus patvirtintas. Viso mūsų darbo metu e, skirtingose komitetuose e, dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir mes susidūrėme su labai konkrečiais atvejais. Dabar konkrečiai jų nepristatysiu, tačiau norėčiau paminėti vieną atvejį kaip pavyzdį ir norėčiau pristatyti mūsų darbo e, rezultatus. Tas konkretus atvejis, kurį norėčiau pristatyti, tai Azerbaidžiano Londromat vadinamas atvejis. Azerbaidžiano pinigų plovykla maždaug 2,5 milijardų buvo išplauta ir panaudota tam, kad būtų galima daryti įtaką daryti įtaką ES valdžios institucijoms nuo 2012 iki 2014 metų. E, buvo pradėtas tyrimas ir šios lėšos vis dar gali veikti Europoje. Ir buvo e, Estijos bankuose atidarytos sąskaitos ir azerbaidžianiečiai E, skiria daug, panaudojo daug lėšų, kad būtų galima paveikti Vokietijos ir kitų šalių vadovų sprendimus. Šios e, Šias lėšas gavo ir politikai, ir aukštas pareigas užimantis valstybės tarnautojai ir žurnalistai. Ir e, buvo kovojama su opozicija, buvo pasitelkiama laisvoji žiniasklaida šalyje Šis e, dalyvavo bent 90, buvo įkalinta apie 90 žurnalistų ir politinių veikėjų ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijos smerkė tai. Suprantama, daug oficialių tarptautinių organizacijų e, pas, smerkė ir Europos taryba, ir UNESCO aktyviai stebėjo propagandos kampaniją ir buvo stengiama įvertinti tuos žmogaus teisų pažeidimus, tų asmenų, kurie kovojo su režimu. E, vyko rinkimai kyla bejonių dėl jų laisvumo ir demokratiškumo. Ir tai yra labai paprasta, paprastas korupcijos atvejis, kuris yra akivaizdus ir jis plinta kaip infekcija ir nualina visuomenės. Ir mes negalime leisti tokiai korupcijai įsigalėti nei vienoje šalyje ir tai yra pavyzdys, kaip neteisėtas finansinė veikla gali padaryti poveikį kitai šaliai. Ir mums reikia, kad ES glaudžiai bendradarbiautų su savo partnerėmis Euronest formate. Ir praktiškai mes turime kasdien bendradarbiauti, mūsų institucijos turi bendradarbiauti. Na, Ir tai yra viena iš bendrųjų išvadų. O atliekant tyrimą dėl Panamos dokumentų, tai buvo nustatyta, kad institucijos e, nepakankamai bendradarbiavo ir dėl to ES neįstengė tinkamai ir laiku nustatyti šių pinigų plovimo ar korupcijos atvejų. Tai gali netgi padaryti neigiamą poveikį bendradarbiavimui tarp valstybių narių, jų kompetentingoms institucijoms ir ES institucijoms. E, ko galime pasimokyti iš šio ir kitų atvejų, kuriuos išnagrinėjome? Visų pirma, slaptumas yra svarbiausias veiksnys, kuris maitina korupciją ir pinigų plovimą. Nes mes teisės aktų, kuriai turime pasitelkti daug priemonių, kad galėtume veiksmingai kovoti su, su pinigų plovimu. Pirmiausia, bankų slaptumas e, buvo sudaryti susitarimai su Šveicarija, Monako, San Marino, Andora ir buvo e, prašoma keistis finansinė informacija tarp šių šalių ir ES valstybių narių. Manau, kad ES turėtų būti stipri partnerė e, mūsų kaimynams, kurie stengiasi pasiekti panašių susitarimų su kitomis šalimis. E, finansinis turtas turi būti deklaruojamas ir registruojamas, reikalingas pasaulinis e, finansinio turto registras, kad būtų galima žinoti, kam jis priklauso, kam priklauso didelis turtas e, kuris gali būti slepiamas nuo mokesčių mokėtojų ir kuris gali būti panaudotas neteisėtos veiklos finansavimui manoma, kad maždaug 10 procentų pasaulio BVP yra paslėpta mokesčių rojuose ir tiksliai nežinome kur ir nežinome, kas kontruoja šį didžiulį turtą dėl e, konfidencialumo slaptumo reikalavimo. E, reikia pažinti savo klientą ir šis, šis dalykas turi būti praktiškai gyvendinamas ir visi, ir bankininkai, ir teisininkai, ir visi tarpininkai privalo laikytis griežtų įpareigojimų pažinti savo klientą. Ne visiems tarpininkams taikomi šie reikalavimai, ypač tiems, kurie veikia iš trečiųjų šalių. Turime dirbti kartu, kad galėtume e, priversti šių reklamų laikytis tarpininkus ir taip pat, kad būtų galima patraukti baudžiamojo atsakomybėn tuos, kurie pelnosi iš neteisėtų sandorių. Antras, e, antroji labai vis, visapimanti pamoka yra tai, kad mes turime sustiprinti savo kaip e, teisėkuros institucijos pastangas nes teisės aktai skiriasi skirtingose šaliuose, netgi valstybėse narėse ir dėl to atsiranda spragos, e, ieškoma silpnų vietų mūsų finansinėje sistemoje. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, turime suderinti savo pastangas tarptautinių lygmenių ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygiu, ES lygmeniu siūlau e, įsteigti Europos e, politikos koordinavimo centrą, kuris galėtų įvertinti naujas, naujus pasiūlymus dėl politikos mokesčių srityje ir padėti įveikti e, tuos atotrukius. Reikalingos stiprios mokesčių institucijos, kurios galėtų padėti užtikrinti kad būtų panaikinta nesažininga konkurencija tarp mokesčių politikoje, tarp valstybių narių, ypač išsivyščiusių ir mažiau išsivyščiusių, turi būti bendradarbiaujama ir su EBPO, ir ES lygmeniu. E, mūsų vyriausybės turi būti mums atskaitingos, tai turbūt e, mažiausiai stebėtina išvada. Ir ES vyriausybės institucijos e, nesilaiko įstatymų ir tai daro dviem būdais. Pirmiausia, viduje konkuruoja dėl mažesnių mokesčių ir dėl specialių teisės aktų, tokių kaip auksinių vizų, laisvųjų uostų ir taip toliau. Ir dėl to atsiranda tam tikras slaptumas, kai galima pirkti, parduoti akcijas ir kitus dalykus ir daryti tai visiškai slaptai ir tai irgi yra korupcijos ir neteisėtos praktikos priežastis. E, kita, kitas dalykas Europos taryboje dažniausiai neskelbiamos, neskelbiami posėdžių protokolai ir kiti dokumentai. Tai reiškia, kad labai svarbus e, reglamentai ES lygmenių gali būti užblokuoti arba susilpninti ir tai galima padaryti slaptai e, tai turime sustabdyti, viskas turi būti skaidru ir turi būti tinkama atskaitomybė. Mūsų komitetas ėmėsi veiksmų ir ES ombudsmenas padarė išvadą, kad ši praktika netitinka sutarčių ir netinka, netitinka mūsų demokratinių standartų ES. Apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad mums e, reikia pas, vienus teisės aktus sušvelninti, o kitus e, sukurti ir patvirtinti. atsakingi politikai turi imtis veiksmų siekdami užtikrinti, kad e, korupcijos atvejai nesikartotų. Bet mums iš ties pasiseks tik tuo met, jeigu įstengsime įveikti tuos tarptautinius pinigų plovimo ir korupcijos aspektus. E, todėl reikalingas oficialus ir neoficialus bendradarbiavimas tarp teisės aktų kuriejų ir institucijų šiais klausimais. Esu įsitikinęs, kad eur, eur, bendradarbiavimas Euronest kontekste gali būti labai svarbus, kuriant tokias partnerystės. Mes jau nemažai padarėme, bet vis tiek dar daug ką turime padaryti e, bendradarbiaudami ir tik kartu pasieksime sėkmės. Ačiū, laukia mūsų tolesnės diskusijos. Thank you, Mr. Kofod. And... Ačiū, ponui Kofodai turbūt vertėtų pridurti, kad ir Europos Sąjunga, Europos Sąjungos institucijos šokiravo, kai pamatėme, kad žurnalistai Europos Sąjungos valstybėse narėse žudomi, nes jie vykdė korupcinių schemų tyrimus, kaip, pažiūrėjau, Maltoje, Slovakijoje. Ir tai rodo, kaip e, skubiai turime dirbti kartu ir kovoti su pinigų plovimu ir korupcija. Na, dabar noriu suteikti žodį ponui Javierdos Orit. Jis yra Europos ekonomikos ir socialinio reikalų komiteto narys. Jis e, taip pat atsakingas pranešėjas rengiantis nuomonę na, dėl e, kovos su pinigų plovimu direktyvos ir atsakingas už nuomonę dėl terorizmo finansavimą. Ačiū, kalbėsiu ispaniškai. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti Ačiū už kvietimą pasidalinti savo patirtim iš darbo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Manau, kad e, reikalo turime su vienu didžiausių e, skandalų politinių ir ekonominių liečiančių pasaulinę ekonomiką. Aišku, problemos mastas vis didėja, pateiksiu kelius skaičius. Ar e, girdite vertimą? Channel. Pirmininkė. Vertimas į anglų kalbą girdimas antro kanalu. Tik į anglų kalbą yra vertimas, sako pirmininkė. O rusų kalbai, kuris kanalas skirtas. 25 kanalas. Let's try again, please. <laughs> Pamėginkime e, iš naujo. Į. Taigi dar kartą noriu Jums padėkoti. Mano supratimu, šiandien reikalo turime vienu su didžiausiu pasaulinės ekonomikos skandalu ir politinė ir etinė prasme. Problemos mastas tik didėja ir tarptautinių lygmenių, ir Europoje dabar matome, jog vyksta kova tarp įvairių iniciatyvų, vyriausybinių, tarp vyriausybinių. Teigiama, kad bandama E, kovoti su korupcija, kad bandoma priešintis tom jėgom, bet e, ką matome e, dabar, na, bus įdomu pamatyti, kas laimės, nes matome tam, tam tikrų prieštarų. Kartais, tarkim, viena vyriausybė patvirtina įstatymą, kita vertus ta pati vyriausybė užsiema dar ir kitokią prieštaringą veiklą. Tad čia yra akivaizdžios pasiekmes, tai yra ir mokesčių slėpimas ir vengimas. Tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Viena tai e, ne e, neteisėta veikla, kita veikla paraleli teisiniai veiklai yra e, mokestiniai rojai, neturėtų būti, yra korupcija, vyksta pinigų plovimas. Problema labai sudėtinga dėl to, kad e, tame dalyvauja labai daug e, šalių ir tai pagrindinis klausimas, kas dalyvauja. Akivaizdu, nusikalstamos organizacijos, karteliai, e, žinomos mafijos, taip pat ir daugiacionalinės, stambiausios įmonės, kurių kapitalizacija didžiausia pasaulio biržose ir e, elitas įsitraukęs yra, turtingiausi pasaulio žmonės ir net ir politinis elitas. E, kai kurios valstybės, įskaitant ir demokratinės, bendradarbiauja tam tikrą prasme. E, tad iš tiesų, koks problemos mastas kai rengiausi šiam pristatymui, perskaičiau straipsnį paskelbtą Birželio 10-ąją tai e, TVF e, dienoraštininko e, rašinys buvo. Ir manęs dažniausiai skaičiai nestebina, bet, bet šitie tikrai patraukia dėmesį. 48,7 procentai tiesioginių užsienio investicijų Tai vienas iš svarbiausių pasaulinių makroekonominių rodiklių tenka įmonėms kurios nėra realios įmonės, kurios nevykdo veiklos, fiktyvios įmonės. Kitaip tariant, 48 procentai tiesioginių užsienio investicijų tai yra juodi pinigai, kurie yra plaunami. Tai yra e, pinigai, kurie nepatenka mokesčių e, administracijoms. Kitaip tariant, čia niekas nieko ne, neinvestuoja, o tiesiog nukeliauja į bankus mokesčių rojose. Bėda yra ta, kad 85 procentai įmonių susi, tokių įmonių susitelkusios aštuoniose valstybėse - Luksemburgė, Niderlanduose, Hongkongė, Britanijos mergelių salose, Kaimano salose. Uh, Airijoje, Singapūrė, kai kurios iš šių valstybių demokratinės, e, kai kurios iš jų yra jungtiniai karalystiai e, priklausančios teritorijos, bet e, jos nėra mokestinių rojų sąrašuose ir niekada nebus, kadangi vyriausybės patvirtina įstatymus dėl kovos su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, kovos su pinigų plovimu dėl direktyva yra, tokie procesai vyksta ir Brazilijoje, ir Kinijoje. Ir uh, tai gali netgi viršyti 40 procentų tiesioginių užsienio investicijų. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje daugiau negu 50. Tai yra čia sumos tokios yra 3 e, trilijonai dolerių. E, iš tiesų neįtik, neįtikėtinos sumos yra netgi gali būti 7, 7 trilijonai dolerių. Tai yra 10 e, procentų pasaulio e, BVP, kai kuriuose valstybėse tai sudaro netgi 20-30 procentų visos valstybės e, turto ir matom, kad e, kaip kuriuose valstybėse, pažiūrėjau, Šveicarijoje, yra priimami įstatymai ir tada tai gali persikelti kitur šitą veiklą pinigų plovimo, kaip į Hongkongą, Makao ir panašiai. E, Problemą dar pasunkina e, skaitmeninė ekonomika. Dabar, kai viskas e, skait, skaitmenėja, dar kitas aspektas yra politinė korupcija demokratinėje Europoje buvo nužudyti trys žurnalistai, kurie tyrė su pinigų plovimu susijusius atvejus. Dafne Karuana Galicija iš Maltos e, vykdė tokius e, e, tyrimus ir tyrė ir Panamos dokumentus, tai buvo susiję su svarbiais asmenim Maltoje, nesenai nužudytas ir Slovakijos žurnalistas. Mm. Priminsiu, tai buvo sausi Kalabrijos mafija veikia e, aktyviai Europoje ir e, ta mafija turi ryšių ir su buvusiu Slovakijos premjeru Robertu Fiku. Ir e, nuo komunistinio režimo Slovakija po to vyko didžiulės demonstracijos, žmonės reikalavo, kad jis atsistatydintų. Ir norėčiau pasveikinti iš ties e, Slovakijos e, žmonės, e, padėkoti jiems už nevienareikšmišką reakciją Taigi e, įsivaizduojam problemos mastą, o kas vyksta su teisės aktais. Yra tarptautinių teisės aktų e, e BPO, pavyzdžiui, bendri standartai dėl, dėl BEPS, dėl, dėl mokesčių bazės erozijos, bet daugia nacionalinės įmonės visiškai nemoka mokesčių ir mes ir toliau nežinome, kokių rezultatų davė veiksmai, kurių buvo imtasi dar yra tokia problema, kad e, e, vyksta laipsniški poslinkiai ir iš tiesų pinigų plovimo grandinė labai e, ilga. Kartais viskas skaitmeniniu būdu vyksta, o kartais tai tiesiog tie pinigai grinėjai keliauja lagaminuose. Uh, Pavyzdžiui, paimkime JAP, Delavarą, Nevada, ne, ne, ne, ne ten, tarkim, sunkiau galbūt yra tai pastebėti, kadangi daugiau apsaugos. Ir vėlgi čia gan sudėtingas valstybės atliekamas vaidmuo, ar mes turime jausis bejėgiai, uh, kai visame tame tiek daug dalyvių yra, ne, daug institucijų kovoja su tuo. E, kalbama dabar apie penktąją direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu. Kodėl neužteko ketvirtosios? Dėl to, kad viskas labai greitai keičiasi, reikia ne, neatsilikti. Ir, e, ir šita naujoji direktyva įsigalios tik tai 20 metais, bus taikoma bankams, profesionalams, mokestiniams konsultantams. Uh, kitiems, kurie turės pranešti apie e, visus įtartinus e, sandorius ir tuomet bus galima susijęti informaciją iš įvairių mokesčių administracijų. Tai bus papildomi e, elementai, kurie padės kovai. Na, dar kitas dalykas yra vis didesnis teismų nepriklausomumas. Šalis taip pat keičiasi, pavyzdžiui, Andorą, tarkim, tai tam tikra neįprasta valstybė, kunig, kunigaikštystė. Kuning tai buvo mokestinius rojus, bet e, pastaruoju metu jie pradėjo taikyti e, taisyklės ir Andoros bankas pradėjo domėtis, kasgi yra jų klientai. Arba, tarkim, korumpuotieji, tarkim, ir Jody Pajol, istorinis katalano lyderis ir Venezuelos režimas iš tiesų, visi jie turi tų vadinamųjų juodų pinigų. Ir kaip gerai iš tikrųjų su teismų nepriklausomumu, apie tai galima kalbėti ir mūsų pačių valstybėse, tarkim, ir, ir Ispanija, kur teisėjai, tarkim, nusprendžia, kad kovos. Uh, 96-2004 buvęs ekonomikos, tarkim, viceministras, taip pat ir pareigūnas dirbęs TVF, iš tiesų pateko į, į, į teismą ir Ahojaus partija buvo apkaltinta tuo, kad nelegaliai finansavo partijas. Ir iš tiesų čia viskas ir susisieja. Ir mokesčių vengimas, slėpimas, neteisėtas finansavimas ir taip toliau. Visą tai turi keistis ir dabar tie didžiuliai poslinkiai ir vyksta. Nežinau, kiek dar turiu laiko, sako kalbantysis, bet pabandysiu apibendrinti. Bet ne, dar pavinė, paminėsiu vieną. Mano minėtoje direktyvoje, tiesą sakant, yra kai kas neigiamo, tai yra nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašas. Uh, EBPO, tarkim, sąraše buvo tik tai e, Šiaurės e, Koreja. Kas, kas norėtų iš tiesų įdėti savo kapitalą ir Pyongyangą? Na, e, problema, aišku, siejasi daugiausia na, su uh, mokesiniais rojais, bet kol kas e, tai nesprendžiam. Na, turėtumėm laikytis tai reglamento. Dabar žodį e, suteiksiu poniai Ralukai Aleksandrai Pruniai. Ji yra finansinių nusikaltimų padalinio vadovė iš Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę kreiptis į šią auditoriją ir prisidėti prie šių reikšmingų diskusijų skirtų pinigų plovimui ir korupcijai aptarti. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasidalinti su jumis naujausiais e, komisijos darbais pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu srityje. Viena vertus, o kita vertus, taip pat kaip apsaugoti ES finansų sistemą. Iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kaip tikriausiai ir žinote, kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu yra komisijos prioritetas. Turint omenyje, kad pinigų plovimo struktūra yra labai sudėtinga, Justice generalinis direktoratas nėra vienintelė tarnyba komisijoje, kuri dirba ties šiuo klausimu. Yra ir kitų komisijos tarnybų. Home generalinis direktoratas, pavyzdžiui, kuris daugiau gal susitelkęs yra ties baudžiamaisiais aspektais, taip pat e, kitas padalinys e, mokesčiai ir pervedimai. Yra daug kitų komisijos tarnybų ir generalinių direktoratų, kurie dirba konkrečiose kitose srityse ar šio sudėtingo reiškinio aspektuose. Mūsų e, tarnyba yra atsakinga už teisinį pagrindą, kalbant apie kovą su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Ir mes pasitelkėme tarptautinius standartus, kuri, kurios yra parengusi atitinkama darbo grupė, tai yra pasaulinė tarnyba, kuri nustato kovos su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu taisyklės. Ir mes esame tos tarnybos nariai kartu su 15 kitų valstybių narių ES. Tai, kad komisija yra šios institucijos narė, leidžia mums prisidėti prie tartutinių standartų kūrimo ir mes tada labai didžiai prižiūrime, kaip tai patenka ir yra įgyvendinama į ES teisės aktus. Tas teisinis pagrindas, už kurį mes esame atsakingi, yra prevencinio pobūdžio, tai reiškia, jis yra sukurtas tam, kad būtų galima užkirsti kelią finansinės sistemos netinkamam naudojimui ir stabdyti tokius, kurie naudojasi šią sistemą, tai nebūtinai finansinio sektoriaus veikėjai, notarai, uh, auditoriai ir panašiai, kad jie nesinaudotų tą finansinę sistemą pinigų plovimo ar pinigų gautų iš nusikalstamos veiklos uh, panaudojimo srityje. Ir dabar ypatingai, e, labiau nei anksčiau, kaip ir buvo pasakyta, yra svarbu užtikrinti, kad finansinė sistema būtų apsaugota nuo pinigų plovimo veiklos poveikio, reputacijos rizika susijusi su pinigų plovimu yra didžiulė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ir finansinis ir nefinansinis sektorius ir taip pat valstybinės viešos institucijos turi pasirūpinti, kad nusikaltėliai neįsiskverbtų į tą finansinę sistemą ir nepaslėptų korumpuotų įplaukų, naudodamiesi grinai bankų slaptumo principu. Pinigų plovimo teisės aktų evoliucija ES rodo, kad yra ryšto, vienareikšmiško ryšto kovoti su pinigų plovimu. Nuo 91 metų, kuomet pirmoji direktyva buvo patvirtinta kovai su pinigų plovimu, iki šiandien ES teisės, teisės sistema labai keitėsi ir tobulėjo ir, kaip buvo pasakyta neseniai, penktoji pinigų plovimo direktyva buvo patvirtinta, kuri buvo paskel, paskelbta faktiškai prieš savaitę tik tai. Na ir per tuos 27 metus mes pradėjome nuo to, kad ėmėmės reglamentavimo e, srityje, reiškia, kuomet iš e, narkotikų priekybos būdavo pajamos e, naudojamos bankuose ir tada vėliau jau buvo pereita prie kitų sričių ir terorizmo finansavimo 2005 metais buvo patvirtinta trečioji direktyva, toliau E, pinigų plovimo riziką. Jau 15 metais buvo patoblinta dar ta direktyva ir dabar, kai buvo paminėta, turime penktąjį direktyvos variantą, kuris buvo patvirtintas po to, kai kilo tie skandalai. Panamos dokumentų, Bahamos, Rojaus dokumentų skandalai. Taigi dabar tvirtai galime pasakyti, kad tas regu, pagrindinis reguliavimo požiūris ES yra užtikrinti finansinių sandorių atsekamumą. Identifikuoti klientus, kad būtų numatyta prievolė visiems bankams žinoti savo klientus, taip pat taikyti tam tikras išvalgumo e, ir kropštumo priemonės, taip pat e, teikti informaciją apie įtartinus sandorius finansiniam žvalgybos, finansiniam žvalgybos e, padaliniui. Taip pat įvertinti didelę riziką susijusią su trečiosiomis šalimis. Aš sakiau ir pakartosiu, kad ES teisinės pagrindas yra susijęs su FTIE standartais, bet yra ir kitų elementų. Penktoji direktyva, kuri nesiniai buvo patvirtinta, joje siekiama numatyti bendrą tikslą susijusiai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Taip pat numatyti skaidrumą dėl, naudingo, dėl naudos gavėjo, taip pat e, įmonių savininkų, patikos fondų teisinio pagrindo ir taip pat atitinkamų e, sistemų valstybėse narėse e, ir taip pat bendradarbiauti su finansinės žvalgybos padaliniais visose valstybėse narėse, bendradarbiauti keistės informaciją priežiūros institucijoms, taip pat E, stebėti ir testamentų situaciją ir taip pat mokėjimų kortelių sritį prižiūrėti ir taip pat kiti kriterijai susijęs su tuo, kaip įvertinti e, ypatingai rizikingas trečiasias šalis. Labai trumpai norėčiau pereiti prie šios paskutinės temos didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašo. E, tai yra labai aktualu šiandienos kontekste, tas procesas vis dar vyksta dėl trečiųjų šalių ir tikslas čia yra identifikuoti didžiausią riziką, kuri gali kelti problemų ES finansinės sistemos stabilumui. Kaip tai veikia? Mes esame numatę savo teisinėje sistemoje nuostatą, pagal kurią komisija identifikuoja trečias, trečiasią šalis, kur yra strateginių trūkumų, kalbant apie pinigų plovimą ir terorizmo sistemų finansavimą tada mes apsvarstome, kas yra daroma pasauliniu mastu, finansinių tyrimų organizacijoje, kurioje mes irgi dalyvaujame. Taip pat mes perimama jų vertinimą, tos tarnybos vertinimą ir taip pat e, e, esame numatę tam tikras priemonės ir paskutinėje penktoje direktyvoje Aš apie kriterijus nekalbėsiu, nes laiko yra nedaug, bet norėčiau tik tai pasakyti, kad iki 18 metų šių metų pabaigos mes jau turėsime pilną didelės rizikos trečių šalių sąrašą. Ir norėčiau pasakyti, kad tas teisinis pagrindas buvo nuolatos keičiamas. Dėl to, kad buvo peržiūrimi ir tarptautiniai standartai, Ir mes tvirtindami savo teisės aktus ir juos įgyvendindami, mes siekime daugiau nei tos darbo grupės standartų ir savo peržiūros procesą numatėme vertinome poreikį keisti ES taisyklės, kad galėtumėme geriau sureaguoti į besikeičiančio pasaulio iššūkius. Ir mes e, tame darbe artimai bendradarbiavime su valstybėmis narėmis vertiname e, pokyčių reikia, e, reikiamybę, dirbame su priežiūros institucijomis, privačiais veikėjais, kitomis organizacijomis, kurios yra ypatingai suinteresuotos ir domisi pinigų plovimo klausimais. Mes esame nuveikę nemažai ir kaip buvo pasakyta ankstesniuose pasisakymuose, sistema ES dar nėra tobula, bet mes nuolatos tengiamės ją atnaujinti, reaguoti į naujas grėsmės, technologinius pokyčius ir atnau, reaguoti ir atnaujintus tarptautinius standartus. Ir tai yra to, tas rytis, kur taisyklės nebus niekuomet pakankamai griežtos ir niekuomet jos nebus švelninamos, žinoma. Ir galiu pasakyti, kad ES yra labai svarbu turėti griež, griežtas nuostatas dėl kovos su terorizmo finansavimo ir pinigų plovimu, apsaugoti vidaus rinką ir ES finansinę sistemą. ES turi pasirūpinti, kad nusikaltėliai iš įvairių pasaulio vietų, kur ES aišku yra patraukli vieta tokiems nusikaltėliams, kad nebūtų naudojama išvystyta finansinė sistema tam, kad būtų plaunamos e, nelegalios lėšos. Mes negalime tų darbų atlikti vieni, mums pavyks, jei dirbsime kartu, bendradarbiausime su kaimynais ir su strateginiais partneriais. Dėkoju. Thank you. Thank you, Mrs. Ačiū poniai Prūnie. Dėkoju ypatingai už tai, kad e, laikytės kalbėjimų skirto laiko. Sutinku su ponu Lūpu, kad mes gal išklausykime visų pasisakymų ir galbūt tuomet galėsime geriau žinoti, kiek to laiko liko diskusijoms. Ir dabar iškart perėsime prie pono Mustafa Ferrati. Jis yra žmogaus teisų ir teisinės valstybės padalinio vadovas Europos taryboje. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad Europos tarybai nusindėte kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dalyvauju pakeisdamas kitą kolegą, e, tiesą sakant, kolegę, kuri negalėjo dalyvauti. Labai trumpai pateiksiu Europos tarybos kovoje su pinigų plovimu ir korupcija darbo apžvalgą. O po to konkrečiau kalbėsiu apie bendradarbiavimą su rytų partnerystės šalimis. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europos taryba tai organizacija, kurioje yra 47 valstybės narės. Tame tarpe 28 dabartinės ES narys ir organizacijos. Bendras Europos tarybos tikslas yra ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisės viršenybę. Didžiuojamės tuo, kad visos 47 e, valstybės narės pasirašė žmogaus teisų konvenciją. Ir žmogaus teisės teismas E, Strasbūre yra viršnacionalinės teismas, taigi ir tuo džiaugiamės. Europos taryba kovoja su korupcija pinigų ir pinigų plovimu, e, kuriuos mes vadiname ekonominiais nusikaltimais. Mes tuo tikslu stengiamės skatinti priemonės kovoje, taip pat skatindami demokratiją ir gindami žmogaus teisės. Europos taryba laikosi tokio požiūrio. E, toks e, trišalis požiūris, kuris atrodo kaip piramidė. Tokiu būdu mes kovojame su ekonominiais nusikaltimais. Ir keturi šios piramidės kampai E, tai yra standartai, konvencijos, rezoliucijos, e, kiti dokumentai yra privalomo pobūdžio, valstybės narės juos ratifikavo, tai konvencijos ir taip pat e, kiti dokumentai, teisės aktai ir mechanizmai. Kitas tos piramidės kampas yra Europos tarybos atliekama stebėsena. Tikriausiai esate girdėję apie tokią grupę kovoje su korupcija. Ir dar yra ekspertų komisija, kuri stebi situaciją pinigų plovimo srityje. O trečias kampas apačioje yra atspindi techninį bendradarbiavimą. Ir aš ir kiti kolegos, kurie dirba šiame padalinėje, dirba su valstybėmis narėmis, siekdamas užtikrinti, kad jos laikytųsi visų standartų, taip pat jos turėtų įgyvendinti tuos standartus, yra, nu, nu, kurių, kurie yra nurodyti greko ar kito padalinio. Ir kad tos šalys įgyvendintų ir kitus tarptautinius įstatymus, e, kovodamos su pinigų plovimu ir korupcija. Ketvirtas tos piramidės kampas yra politinis spaudimas. Kaip ir ministrų komitetas daro tam tikrą spaudimą toms šalims, kurios yra nelinkusios įgyvendinti tų standartų, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti, arba jeigu neįgyvendina e, rekomendacijų, kurias parengia, parengia Greko Armoniko. Norėčiau paminėti, kad kovodami su korupcija turime kriminalinio baudžiamojo teismo konvenciją, turime civilinių e, bylų konvencija, taip pat yra tos vadinamosios e, rekomendacijos, tai yra Elgesio kodeksas pareigūnams, taip pat dokumentas dėl rinkimų kampanijų, dėl informatorių apsaugos ir dėl lobizmo Ir viso, visi šie dokumentai yra pasitelkiami, kai Greko atlieka e, patikrinimą šalyse, siekdamos nustatyti, kaip jos kovoja su korupcija. Taip pat e, vykdant techninio pobūdžio bendradarbiavimą. Kovoje su pinigų plovimu turime dvi konvencijas. Tai yra konvencija dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo ir turime naują konvenciją. Ir joje yra įtrauktas terorizmo finansavimas yra ir tai yra 2005 metais patvirtinta konvencija. Be šių dokumentų, kurie yra konkrečiai skirti kovai su korupcija ir pinigų plovimu, yra ir kitų dokumentų, kur, su kurių pagalba susitelkiama ties tarptautiniu bendradarbiavimu, tokių kaip apipusė pagalba. E, bylose, taip pat yra EBPO konvencija dėl abipusės administracinės pagalbos mokesčio klausimais ir papildomas šios konvencijos protokolas. Ir visi šie dokumentai pasitelkiami atliekant patikrinimą valstybėse narise. Aš jau minėjau Greko ir Monival, šios šie du padali, padaliniai atlieka įvertinimus ir įvertina konkrečius aspektus. Monival susitelkia ties stebėsena, kaip įgyvendinami tarptautiniai standartai, ES direktyvos, būtent ketvirtoji ir penktoji, o Greko labiau susitelkia ties Europos tarybos standartų įgyvendinimo. Tuos standartus jau minėjau anksčiau. Labai trumpai norėčiau pristatyti techninio pobūdžio bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Aš e, dirbu techninio bendradarbiavimo srityje ir mes teikiame paramą valstybėms narėms įgyvendinant dokumentus ir stebėsenos institucijų rekomendacijas. Ir 2020 metų tikslai ir ES prioritetai yra e, vieni iš svarbiausių dalykų. Mes bendraujame su šalimis, pasitelkėme standartą, prioritetą dėl stojimo į ES, jeigu taikoma, ir stebėsenos institucijų dokumentus ir tuomet atliekame tos šalies vertinimą ir stengiamės nustatyti, stengiamės nustatyti trūkumus, spragas ir visi kartu priimame sprendimą dėl veiksmų, kurių reikia imti siekiant išspręsti tos trūkumus. Mes dirbame šiuose srityse, kovojame su korupcija, e, pinigų plovimu, organizuotų nusikalstumu, e, turto e, konfiskavimu ir abipusę teisinę pagalbą. Mes dirbame labai plačiose srityse, turime keturias didelės programas. Viena yra sutelkta pietryčių Europai, tai vadinama horizontalioji priemonė. Kita didesnioji programa yra partnerystė siekiant geros valdysenos. Ir tai žinoma kaip AIP platforma ar PCF ir skirta rytų partnerystė šalims. Antroje programoje mes dirbame su rytų partnerystės šalimis, e, visoms, šeš, visomis šešiomis, kurios dalyvauja šioje platformoje. Kita didelė pro, programa tai yra pietų partnerystės programa, susitelkiama ties bendradarbiavimu su šalimis iš Šiaurės Afrikos ir Atimųjų rytų. E, tai nėra Europos tarybos valstybės narės, Ir dar viena yra paskolų programa, kuri yra skirta e, siekiant paremti ES valstybės narės, kurios yra ir ES narys. Tais atvejais, kai dirbame ne su valstybėmis narėmis, tai visas dalyvavimas yra savanoriško pobūdžio. E, tuomet e, nėra įsipa, griežtų įsipareigojimų. Dabar norėčiau trumpai pristatyti darbą, kuris buvo atliktas rytų partnerystėje šalyse per pastaruosius metus, pasitakdami partnerystės ir geros valdysenos programą. Mes dirbome visose šiuose šalyse, atlikdami teisėkuros reformas. Taip pat stiprinome pajėgumus. Labai trumpai norėčiau paminėti, kad E, gyvendindami teisėkuros reformą dirbome. Azerbaidžiane taip pat atlikome, padėjome gyvendinti reformą siekiant kovoti su korupcija. 2017-aisiais parlamentas nustatė naujas taisyk, elgesio taisyklės parlamento nariams. E, Gruzijoje mes padėjome pakeisti įstatymą dėl pinigų plovimo, dėl valstybės tarnybų privačių interesų ir taip pat dėl turto deklaravimo. Moldovoje panašiai irgi dirbome prie turto deklaravimo e, ir pinigų plovimo prevencijos teisės aktų, dėl politinių partijų finansavimo ir lobizmo. Ir kadangi laikas baigėsi, baigiu savo pristatymą ir galėsiu atsakyti jūsų konkrečius klausimus vėliau. Ačiū. Ačiū, ponia Ferati. Iš tikrųjų įspūdinga, kiek daug jūs dirbate Europos taryboje kovos su korupcijos rytyje. Netgi jūsų institucija taip pat turėjo patirties e, dėl kyšių. O ponas Kaldolen yra Transparency International direktorius ir jis dirba ES biure Briuselėje. Ačiū. Pirmininkė, e, gerbiami e, parlamento nariai, didelė garbė kreiptis jūs šiandien atstovauju. Uh, pasauliniam Transparency International judėjimui. Mes turime 24 skyrius 28 ES valstybėse narėse ir taip pat turime savo biurus keturiose Euronės valstybėse, kurios nėra ES šalis. Ką norėčiau akcentuoti savo pasisakymo metu, kad iš tiesų yra glaudus ryšys tarp ES ir rytų partnerystės valstybių, kovojant su korupcija, pinigų plovimu, nors daugiausia kalbėsiu apie pastarį, bet iš esmės, ko, ko reikia, tai daugiau bendradarbiavimo tarptų dviejų re, re, regionų, apie tai ir kalbėsiu šios dienos krypimės į jūs. Pastaruoju metu matėme porą skandalų susijusių su ES rytų partnerystės šalim. Ir jeigu pasigilintumėm, tai pastebėtumėm, kad yra du tipai. Viena vertus tai yra Azerbaidžiano pinigų pavykla, kaip minėjo ponas Kopvadas savo žanginėje kalboje. Ar kitas tipas, tai būtų pono Janukovičiaus, buvusio Ukrainos prezidento schema, kai milijonai eurų pavogiami šiuose šalise, slepiami per fiktyves įmones nekilnojamą turtą ES valstybėse narėse, kaip, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Austrijoje ir e, milijardas e, JAV e, dolerių. Tokia suma buvo susijusi su sukčiavimu ba Moldovos bankuose ir tai nusėdo Kiprėje, tai Italijoje, kitose valstybėse narėse. Taigi šiais atvejais rytų partnerystės šalyse tie pinigai pavagiami ir išplaunami ES valstybėse kitais atvejais rytų partnerystės šalyse šalis yra tarsi tranzitinės šalis, kai trečiosiose, trečiosiose šalise pavagiami pinigai yra rytų partnerystės šalise išplaunami ir integruojami ES valstybės, kai pavyzdžiui Rusijos atvejais 22 milijardai JAV dolerių perėjo per įvairias fiktyvės įmonės Rusijoje, tuomet pavakti pinigai buvo padėti Moldovos bankė. Uh, Ir pinigų pervedimas buvo organizuotas padedant Moldovos teisėjui. Ir teisėjo vaidmo buvo toks. Jis davė nurodymą pervesti pinigus e, tarp, e, tarp e, su, subjektų, kurie iš esmės buvo figijus. Ir iš tiesų atsitiko taip, kad tame didžiulės lišos, lėšos nukeliavo iš Moldovos, kitas pasaulio valstybės. Uh, buvo ten išleista. Kitas atvejis buvo susijęs su Junktinė karalystė, Kipru, Latvijos banku ir matome, kad atrodo visiškai nebaudžiamai piknaudžiavama finansinė sistema. Visai nesenas pavyzdys yra, kad milijardas jav dolerių buvo pavokta iš Moldovos banko sistemos, tai sudaro apie 12 procentų Moldovos BVP pavoktos lėšos buvo prisimtos vyriausybės kaip valstybės skola, tai reiškia mokesčių mokėtojų mokės už tai ateinančius 25 metus. Moldovos valdžios institucijos nesijėmė nieko, kad ištirtų šitą sukčiavimą ir susiję asmenys ir toliau dirba valstybės įstaigose ir bankose. Tai iš tiesų, kaip, kuo galima paaiškinti piknaudžiavimą fin, finansinė sistema, kai dideliu mastu Transparency International prieš porą metų paskelbė ataskaitą dėl korupcijos rizikos rytų per partnerystės šalise. Ir pasiremsiu būtent šitą ataskaitą. Na, čia e, yra keturios pagrindinės problemos. E, pirma, vykdomosios e, valdžios ribotas artų sistema ir iš tiesų tose šalise dominuoja labai galingos E, vykdomosios valdžios institucijos, kartais tam tikri, e, tam tikri individai, kartais ir, ir verslas, aišku, ir kaip tik tai todėl Moldovos aukšti pareigūnai ir bandė pakeisti teisinę sąrangą, kad iš esmės galėtų legalizuoti tai, kas dabar nelegalu yra. E, be kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, pasiūlymas buvo patiktas parlamentui, pasiūlytas įstatymo projektas, kai ekonominius nusikaltimus įvykdę asmenys nebebūtų traukiami e, atsakomybę. Ir kitas dalykas yra, kad neveiksmingi teiksmai ir jų ribotas nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios yra. Ir kartais e, šiuose valstybėse E, persikėjimas už korupciją būna politiškai motivuotas arba kartais tiesiog susitelkiama į nereikšmingus nusižengimus. Aišku, yra ribojama pilietinės visuomenės e, veikla, čia turbūt neverta plėstis ir ką matome, kad labai e, silpnos ir netinkamos kovos su pinigų plovimu sistemos, ypač silpnas taisyklių ir statymų įgyvendinimas, nepakankamos sankcijos, tai akcentuota ir ne vienoje Europos tarybos ataskaitoje pavyzdžiui, 17 e, metų e, Manivalą ataskaita dėl Ukrainos e, iš tiesų kalba apie tai, kad Ukrainoje nėra nei sankcijų, nei persikėjimų už pinigų plovimą. Na, ar korupcija. Tad e, tiek apie to regiono šalis, bet aišku, silpnųjų vietų yra ne tik tai rytų partnerystės šalise, bet ir pačioje Europos Sąjungoje. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelias rizikos veiksnius. Pirmiausia, e, tai sąjungoje įsteigtos fiktyvios įmonės, pavyzdžiui, Azerbaidžiano pinigų plovyklos e, atvejais buvo susijęs su e, keturiomis fiktyviomis įmonės Junktinėje karalystėje, su banko sąskaitom Estijoje, e, du 2,5 milijardo eurų, daugybė sandorių sėkmingai įvyko ES, niekas nepastebėjo. Štai iš tiesų net, net, net nereikia keliauti labai toli į Karibus ar Ramiojo vandenino salas ir steigti ten įmonės, tokias paslaugos teikia ir patogios kaiminės ES šalis. Ir iš tiesų tam padeda tai, kad labai lengva ES steigti įmonę, nebrangiai kainuoja, kaip, pavyzdžiui, jungtinė Junktinėje karalystėje, galima paminėti ir Niderlandus. Azerbaidžiano pinigų plovimo atvejus arba pinigų plovyklos atvejus nėra pavienės. Atvejs nesenai Junktinėje karalystėje buvo atvejus, kaip tarsi dienos švies, šviesoje vykdomi nusikaltimai, kai klestinti įmonė Junktinėje karalystėje padėjo plauti pinigus. Uh, Junktinės karalystės kitoms e, įmonėms 12 e, e, svarų kainuoja Junktinėje karalystėje įsteigti įmonę ir visus popierius galima sutvarkyti per kelias minutės. Ir Sutikčiau e, su tuo, kad e, naujoji penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva e, rodo, kad ES yra pirmyvė, bet visgi su gyvendinimu vėluoja ir vėluojama yra ir kontrolės trūksta. Uh, na, ir taikant atitinkamas sankcijas yra, yra, yra trūkumų. Ir taip pat nereikėtų pamiršti, kokį vaidmenį atlieka bankai ir finansų priežiūros institucija. Ir buvo minėti neseni nes skandalai ir matome, kad labai lengva siūsti pinigus per ES banką. Ir Rusijos ir Azerbaidžiano pinigų plovynos atvejai e, rodo, kad buvo galima. Uh, na, siūsti lengvai tuos e, pinigus. E, ir e, tarkim, Rusijos atveju už 50 bankų 26 bankai buvo Europos Sąjungoje, kalbant apie finansinę priežiūrą, tai iš tiesų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų taikymas už pinigų plovimą yra labai retas dalykas ir iš tiesų įrodyti bendrininkavimo banko tokiuose skandaluose nėra lengva. E, dabar matome e, e, poslinkį, keičiasi požiūris teisės saugos institucijų ir, pažiūrėjau, pernai Niderlanduose ING bankas buvo susijęs su baudžiamoju per, persekiumu, tai buvo susijęs su atveju iš Uzbekistano ir pastaruoju metu matom ir kitokių sankcijų ir nuobaudų, kurios rankos, kaip pavyzdžiui, atimama e, bankų licencija, kaip pavyzdžiui, ECB iš dviejų e, bankų e, atėmė licencijas iš, iš Latvijos ABLV ir iš Estijos Verso banko. Ir buvo pranešta, kad BLB bankas kėlė sisteminę grėsmę Europos bankų sistemai ir tuo pagrindu veikia ECB, atimdamas licenciją. Tačiau kartu norėčiau pristatyti ir pozityvių pavyzdžių ir rekomendacijų kalbant apie tai, e, kaip galbūt ES viduje turėtų susitvarkyti, paminėčiau porą dalykų. Tai iš tiesų, e, kad reikia daugiau e, skaidrumo, reikia tarpusavį susijusių viešųjų registrų, reikia, reikia stiprių kontrolės mechanizmų, būtent to dabar trūksta. Europos komisija ir Europos e, e, parlamentas e, turi užtikrinti, kad visos valstybės narės bankui ECB teiktų detalę statistiką apie statymų įgyvendinimą, kad reikia tai skelbti kasmet, nes iš tiesų dabar yra tiesiog anegdotinių pavyzdžių apie pateikiamus duomenis, bet reikia detalios statistikos, kad būtų galima vykdyti kovą. Europos Sąjunga bendraudama su rytų partnerystės šalimis turi turėtų aiškiai akcentuoti kovą su korupcija, pinigų plovimu turėtų remti viešasias kontrolės institucijas, kad jos galėtų veikti nepriklausomai, nešališkai, nesikišant netinkamai vyriausybėms, kurias jos turėtų prižiūrėti. Tad ačiū dar kartą už kvietimą ir ačiū šias diskusijas. Um, Dėkoju už pasisakymus. Dabar turime galimybę surenti diskusijas ir sekretariato darbuotojai parengė kalbėtojų sąrašą. Aš perskaitysiu dabar tą sąrašą ir jeigu jūs visiškai jam nepritarėte, tai tada mane informuokite. Išklausysime Petro Užtrevičiaus, išklausysime Yra vienas pakeitimas sąraše. Taigi išklausysime Petro Užtrevičiaus, išklausysime pono Muzabėjevo, išklausysime Karim, pono Karim. Čia dvi pavardės yra iš Azerbaidžiano. Feizievas irgi pasisakys, Bostanian Konjorian, Hautala, pono Zagordonį, atsiprašau, sako pirmininkė dėl tarimo. Tamar nėra, tai Tamara nepasisakys. Buzekas ką tik atvyko, lab, labas rytas pirmininkė, malonu čia jūs matyti. Ašotjan pasisakys ir Liubinets iš Ukrainos. Taigi, uh, Štai toks sąrašas visų kalbėtojų, kurį aš gavau ir siūlyčiau kalbėti maždaug po vieną minutę. Pasistengkite. Tai tada viską suspėsime laiku. Petras pirmasis. Ačiū, mėly kolegos. Nenorėčiau labai plėstis ir kalbėti apie daug dalykų, kurie buvo labai teisingai paminėti prie legendų ir tų, kurie dalyvavo diskusijose, tačiau aš norėčiau daugiau dėmesio skirti taip vadinamam auksinių vizų reiškiniui. Kaip žinote, praktikoje taip vadinama ta, galimybė gyventi investicinės sistemos leidžia tokiems trečių šalių piliečiams gyventi ES ir jiems nereikia stovėti e, didelėse eilėse su kitais migrantais, kad galėtų jie gauti leidimą gyventi šalyje. Ir čia yra daug galimybės korupcijoms ir pinigų plovimui. Ir daugelis valstybių narių, jų yra 12, dabar siūlo pasus tiesiogiai investuotojams ir jų šeimos nariams iš kitų šalių, išduoda jiems ilgalaikius, trumpalaikius gyve, leidimus gyventi. Tai reiškia, kad jie turi visą pusišką galimybę laisvai judėti ir netgi turi balsavimo teisę. Taigi, atvirai kalbant, tos auksinės vizos yra neigiamai veikia ES pilietybę ir fiskalinį sažiningumą ar pinigų plovimą įtakoja. Sutarkime, kad piliečiai negali būti nuperkami juodojoje rinkoje. Panašu, kad kai kurios šalys tą daro. Ir žin, kaip žinia, kaina ES toje 12 valstybių narių e, nuo 204 30 tūkstančių iki kelių milijonų eurų tam, kad jie gautų galimybę gyventi ar toje šalyje, ar gautų to šalies pasą. Šalia to, ką daro komisija, komisija nuolatos teikia rekomendacijas ir to šalis privalės reaguoti į tas rekomendacijas ir prievolės, tačiau kiek jau bent esu informuotas, rytų partnerystės šalis tas auksinių vizų sistemas irgi turi. Blogiau dar tai, kad jeigu ES mes turime registrą ir galima stebėti, bent jau gauti informaciją apie tai, tai kai kuriuose šalyse, trečiosiose šalyse, tokios informacijos nėra netgi prezidentai įsakus pasirašo, jie nėra net viešai paskelbiami. Taigi aš kreipiuosi rytų partnerystės šalis ir pasinaudoti ES pavyzdžių ir artimai bendradarbiauti su komisija ir perimti geriausios praktikos pavyzdžius iš komisijos, iš kai kurių valstybių narių, tam, kad būtų galima išspręsti tai, tą visiškai nepriimtiną reiškinį. Dėkoju. Ačiū. Toliau nauja pavardė mūsų sąraše. ponas Muzaba, Muzabėjevas. Mūsų sąraše. Dėkoju. Aš norėčiau tiesiog užduoti klausimą ponui Kofodui. Apie tai, kad, pavyzdžiui, jeigu 2,5 milijardo, kaip jisai sakė, Azar... Azerbaidžiane tokios e, lėšos buvo panaudojotos tos politiniais tikslais Vokietijoje, tai kalbant apie tuos žmonės, nepaprastus žmonės, Azerbaidžano gyventojus, bet tuos, kurie gavo tas pajamas iš korupcijos. Kodėl ES teisėsaugos sistema nieko nedaro, kodėl jūs nepaskelbėte 2,5 milijardo, tai yra milžiniška suma ir tuos, pus, už tuos pinigus buvo galima pusę Europos parlamento nupirkti tikriausiai. Ponas e, Fazievas dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojams už išsamius pristatymus, tačiau mano nuomonė korupcija nėra specifinis kažkokios tai vienos šalies bruožas ar institucijos bruožas. Tai yra ekonominių, politinių aplinkybių išdava, aplinkybių, kurios e, susiformuoja vienu ar kitu momentu. Kalbėdami apie korupciją mes turime išskirti du skirtingus lygius. Pirmasis lygius, lygis, kai šalyje korupcija atsiranda piliečių lygmenių ir tos, tose šalyse, kuriuose pereina iš senosios sistemos prie naujosios sistemos Tai yra labai dažnai pastebimas reiškinys posovietinėje erdvėje, skaitant rytų partnerystės šalis. Ir aišku, nėra, sudė... nėra lengva kovoti su tuo reiškiniu, tačiau reikalinga konkreti metodika. Per pastarosius dešimt metų mes savo šalyje matėme tai, kad sėkmingai buvo įgyvendinta elektroninės valdysenos programa ir tikrai buvo labai sumažinta korupcija. 650 vyriausybės tarnybų prisijungia prie tos sistemos elektroninio valdymo. Na, tarptautinė korupcija. Čia situacija yra kitokia ir mes įvairiose tarptautinėse organizacijose, kurios buvo sukurtos po antrojo pasaulinio karo, matome, kad jos negali jau atlikti to vaidmens, kuris joms buvo patikėtas. Ir ap apmaudu, kad dauguma tokių atvejų pastebima tarptautinėse regioninėse situacijose, kai, kur bandoma kurti demokratinę demokratiją, demokratiją teisinės valstybės principus. Tos organizacijos, tarptautinės bendruomenės nėra vertinamos kaip nešališkos ir ne, neįtakotos. Ir mes matome, kad dažnai yra legalizuojama tam tikra veikla ir tai yra paslėptas korupcijos e, būdas. Ir labai svarbu, kad sprendimų prieimimo procesuose, tuose tuose sprendimuose, kurie yra patys reikšmingiausi, būtų įtraukiami visi. Ir aišku, čia reikalinga ir tarptinė diplomatija ir tam tikras lobizmas. Kartais sprendimus priimama, sprendimai priimami ne moralinės atsakomybės ar įsipareigojimų pagrindų. Sprendimai priimami savų interesų, savo partijų interesų labui arba tų šalių, kurio, kurios e, tie asmenys atstovauja tose organizacijose labui. Ir Dėl to ir siautėja ta korupcija tarptautinėse organizacijose visame pasaulyje ir taip pat Europoje. Deja, populistiniai pasisakymai tampa patrauklesni politikams ir pasisakymas apie korupciją, pinigų plovimą ir mūsų šalies kaltinimas, e, atsižvelgiant tam tikrus gandus ir panašiai, be jokių įtikinamų įrodymų tapo nauja tendencija ir tarp Europos politikų. Aš apgailestauju, kad kai ką mes šiandien išgirdome, tokius kalbėtus mes dažnai vadiname Google politikais. Nes kai aptariama rimta problema, jie visus faktus pasitelkia iš Google paieškos. Tai nerimtai tai atrodo, nes kalbame apie labai rimtą problemą - pinigų plovimą ir korupciją. Jūs kalbėjote apie offshore'inės bankų struktūras. Įdomiausias klausimas štai koks. Tai kur yra tokios bankų struktūros? Vakarų Europos šalyse? Tai kodėl jūs sukūrėte tiek daug priemonių, kad pritrauktumėte korupciją ir pinigų plovimą Europoje, į Europą? Ar tai nereiškia, kad vakarų Europos šalis atsidūrė dabar tokioje situacijoje, kai yra skatinami pinigų plovimo procesai ir korupcija. Yra daug klausimų, į kuriuos jūs turite atsakyti. Taigi, dėl to tie kaltinimai, kurie yra tiesiog kaltinimai, kurie pasirodė spaudoje, bet tai nėra jokie įrodyti, teisiškai pagristi kaltinimai negali būti pimtini. Negalima kaltinti šalies ar politinės partijos ar asmens tik tokiu pagrindu. Mums netrodo tai labai rimtai. Ir aišku, ne visi ir ne visos situacijos gali būti traktuojamos vienodai, kovojant su korupcija. Tačiau vis tiek daugumoje atvejų ir yra taip, kaip kalbėjau aš. Kalbant apie korupciją, pirmiausia turime pasakyti, kad visi, kurie kalba apie korupciją, turi būti sąžiningi ir nešališki. Ir mes turime nepamiršti, kokioje aplinkoje tai yra kalbama, nes priešingų atveju negalėsime susitvarkyti su korupcija, kadangi tai yra padarinys, tai nėra priežastis. Dėl to reikia pirmiausia kovoti su priežastimis, dėl kurių atsiranda korupcija, o priežastys leipi būtent čia. Ir jeigu mes tų priežasčių neįveiksime, tai mes ir su tuo reiškiniu nesutvarkysime. Dėkoju. Ačiū dar. Vienas kalbėtojas iš Azerbaidžano buvo numatytas, bet kadangi jūs dvigubai il, ilgiau pasisakėte, nei buvo numatyta, tai gal jau kaip ir už abi, abu kalbėtojus pasisakėte. Mes išklausėmės jūsų pareiškimą ir pažiūrėsime, gal diskusijose dar vėliau norėsite pasisakyti. ponas Karim. Pone pirmininkė, dėkoju. Žinoma, pro, problema milžiniška, tačiau tai yra kolektyvinė rimta problema. Aišku, dalis, e, dalyje diskusijų mes, aišku, pasitelkėme tokius konkrečius e, tokios veiklos pavyzdžius, tačiau jeigu mes kalbėsime tik tai apie vieną ar kelis šios problemos aspektus, tuomet mes neįvertinsime šio iššūkio mastų. Ir aš manau, kad yra visiškai akivaizdu ir visai nesniai praeitą savaitę mes sugrįžome iš Armenijos. Tai matome, kad yra didžiulis įsipareigojimas šioje šalyje partnerėje padaryti viską, kas įmanoma, uh, viduje tam, kad būtų išspręstos korupcijos problemos ir iššūkiai. Tačiau vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti ir kuriam norėčiau e, skirti daugiau dėmesio per šį trumpą laiką, yra ta kolektyvinė problema, su kuria susidurėme ir tai, kaip mūsų, mes visi prisidedame sprendžiant tą problemą. Ir galiausiai susiklosto tokia situacija, kai yra išbalansuojama mūsų demokratinė sistema ir yra viena šalis ypatingai, kuri skiria tam labai daug dėmesio, tai yra Rusija. Ir tai yra visiškai akivaizdu. Ir nedidelė nuoroda buvo daroma į šią šalį. Galbūt pavienės šalis bando imtis tokią veiklą savo, savų interesų labui. Tačiau matome, kad tai, kas yra daroma toje šalyje, yra išpolis prieš mūsų demokratinę sistemą. Ir mes turime daug įrodymų apie tai, kaip politiniai veikėjai, politinės partijos yra finansuojamos visoje ES. Mes turime labai daug įrodymų apie tai, kaip breksito scenarius buvo finansuojamas. Mes žinome apie prezidento rinkimus Prancūzijoje ir iš kur ten buvo skiriami pinigai vienai iš kandidačių. Mes žinome, kaip AFD auga ir kas finansuoja reiš, šį reiškinį. Taigi sąrašas ilgas. Ir esmė yra ta, kad bet kokios dalys, kurios bet kas, kas leidžia plėtotis tokiam reiškiniui, susiklosto iš dabar tokia situacija, kuri ne tik atsilpnina ES, bet galiausiai ir sunaikina mūsų pastangas atsikratyti korumpuotos veiklos viduje. Dėkoju. Ačiū, ponia Karim. Toliau Bostanian. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju visiems prelegentams. Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tai yra labai tikslingo darbo uh, turi būti labai tikslingo darbo rezultatas ir turi bendradarbiauti įvairios tarptautinės struktūros ir nacionalinės struktūros. Yra įsteigta tarptautinė komisija, taip pat e, tarptautinio e, stebėjimo, e, tarptautinio stebėjimo institucija, kuri prižiūri finansinės struktūras Armenijoje. Taip pat ir advokatų kontoros, taip pat valstybinės įstaigos, uh, pateikė informaciją tam mūsų centrui apie įtartinus sandėrius ir finansinės operacijas. Taip pat pasitelkus turimą informaciją yra jį analizuojama ir žiūrima, ar nėra kokios tai korupcijos ar pinigų plovimo mechanizmų šalyje. Ir tie duomenys yra skiriami ir atitinkamoms kitoms institucijoms. Ir taip pat yra pasitelkiamos visos šio laikiškos, modernios sistemos ir mechanizmai kovai su mm, e, terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Ir visa tai daroma tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių standartų pagrindu. Armenija yra nuo 2006 metų kovos su pinigų plovimu tarptautinės organizacijos narė. Manival nari. Taigi mes e, prisidedame prie šio bendro darbo e, kovoje su terorizmu ir e, terorizmo finansavimu ir korupcija. Ir Armenija dažnai yra tranzitinė šalis, per kurią yra pervedami, pervedamos neiškios kilmės lėšos. Ir dėl to, aišku, tai turi tinkamai reaguoti mūsų bankų sistema. Taip pat uh, yra įvairių ir finansinių operacijų, kur mes matome, kad jos yra įtartinos ir susijusios su nelegalia veikla. Mūsų šis kovos su korupcija centras pasinaudoja visus turimus mechanizmus kovai su korupcija ir pinigų plovimu bei terorizmo finansavimo Armenija yra 28 vietoje iš 149 šalių. Apie riziką dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Pagal ankstesnius reitingus, praeitų metų reitingus, e, Armenija 8 punktais pakilo į viršų šiame sąraše. Taigi Armenijos Respublika kovoja su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu ir vykdo atitinkamus pakeitimus e, savo sistemoje tam, kad e, turėtumėme pakankamai kompetencijos kovai su e, terorizmo, korupcijos ir finansinių nusikaltimų prevencija. Ačiū kolegai. Kadangi mes remdamiesi Dehon procedūrą paskirstėme kalbėjimo laiką, tai dabar jau negaliu suteikti žodžio ir kitam po jūsų esančiam kalbėtojui, todėl kad jūs išnaudojate visą laiką. Toliau, ponė Sautala, minutė viena jums skiriama. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šios diskusijos organizavimą. Dėkoju už puikius pristatymus, kurie vienas kitą papildė. Ačiū už puikią mintį, kaip Euronest parlamente mes galime kovoti su korupcija ir pinigų plovimu. Jepe Kofud, ankstesnis prane, anksčiau kalbėjęs pranešėjas, puikiai pristatė tai, kaip, kokį vaidmenį gali atlikti parlamentai. Ir parla, parlamentai gali atlikti patikrinimus, būtent todėl mums reikėtų ir ketvirto komiteto šiuo tikslu. Ir galbūt tai ši patirtis gali būti naudinga ir kitiems parlamentams. Turėčiau du klausimus iš Teisingumo generalinio direktorato atstovui skiriamas klausimas. Kiek galime pasiekti bendradarbiaudami per Eurojusto tinklą? Ir klausiu to, turėdama galvoje tarptautinius pinigų plovimo atvejus, kurie yra susiję ir su rytų partnerystės šalimis ir ES valstybėms narėmis. Kitas klausimas būtų toks. Vienas e, svarbus šaltinis yra valstybinės įmonės ir politikai, kokia valdysena būtų geriausia siekiant išvengti korupcijos pasitelkiant valstybinės įmonės. Tęsime toliau ponę Sagordinį Moldovos vardu 3 minutės. Gerbiamoji pirmininkė, kolegos, nei viena visuomenė nėra apsaugota nuo korupcijos ir reikia nuolat būti budreis ir e, imtis konkrečių priemonių laiku siekiant kovoti su šiomis blogybėmis. Norėčiau išvardinti tas priemonės, kurių imasi Moldova siekdama įveikti kai kurias iš šių problemų su kuriomis jis susiduria. Visų pirma, norėčiau pabrėžti pažangą, kurią pasiekė Moldovos Respublika e, kovodama su pinigų plovimu ir korupcija. E, Pasi, e, ji e, patvirtino teisės aktą 2017 metais, kuris buvo skirtas kovai su pinigų plovimu. Buvo perkeltos ES direktyvos reikalavimai dėl finansinės sistemos apsaugos, kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Nacionalinis Moldovos bankas šiuo metu įsigyja informacinių technologijų įrangą, kad galėtų geriau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Komitetas taip pat patvirtino e, vidinį bankų auditą, nacionalinis Moldovos bankas e, pristatė iniciatyvą dėl bankų įvertinimo šioje srityje. E, dėl neteisėtų sandorių tai imamosi priemonių siekiant sustiprinti galimybės geriau surinkti mokesčius buvo sukurti teisės aktai, kuriais remintis per tam tikrą laiko tarpą bus galima gauti informaciją apie ūkio subjektus ir jų veiklą. Ši teisinė bazė leis geriau administruoti mokesčių surinkimą ir gauti informaciją apie mokesčių mokėtojų apyvartą Tai yra būtina informacija siekiant geriau surinkti mokesčius ir sumažinti tuos atvejus, kai mokesčiai slėpiami arba vengiami sumokėti. E, vyksta valstybinė mokesčių inspekcija, keičiasi informacija su e, mokesčių institucijomis kitose šalyse. Yra 49 susitarimai dėl dvigubo neapmokestinimo. Ačiū uždėmesį. E, pirmininkas Buzekas, prašau, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis e, pirmininkė Lūpų, draugai, kolegos iš parlamentų. Jūs apibrėžėte tai puikiai korupcija ir kokie yra tos korupcijos rezultatai. Puikiai žinome, kad tai prieštarauja e, tai augimai, kuria daugiau problemų ir atsiranda užburtas ratas, iš kurio sunku išeiti. Neturime stebuklingos formulės, bet galbūt uh, E, jeigu galėčiau, norėčiau pateikti keletą pagrindinių patarimų. Pirmiausia, į šį darbą reikia įtraukti ir piliečius, ir valstybinės valdžios institucijas, pakeiti žmonių mąstymą, e, reikalingas švietimas. O antras dalykas - tai institucinė ir teisinė bazė. Vienas iš pavyzdžių yra Ukraina e, Ukrain, e, Ukrainoje reikalingas kovos su korupcija teismas ir jūs turite kovoti už tai, kad toks teismas būtų įsteigtas. Mes, jeigu galime, e, mes galime padėti jums uh, kuriant e, reikalingas priemonės, bet galų gale tai yra jūsų atsakomybė. Bet mes visuomet esame su jumis ir norime pasakyti, kad pradėti reikia nuo kovos su korupcija, nes tai yra esminis dalykas, be, ne, be kurio nevyks jokie kiti pokyčiai. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Toliau Armen Ašitien. Ačiū, pirmininkė. Viena su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už labai įdomius pristatymus. Dabar jau galime susidaryti išsamų vaizdą apie politinę korupciją ir jos pasiekmes. Armenijos delegacija parengė skubę, skubos tvarka tvirtinamą rezoliuciją Ir mes norėtume iš anksto atkreipti dėmesį, visų politikų dėmesį į politinę korupciją. Na, dėje, tik tai trys rezoliucijos gali būti patvirtinamos per vieną sesiją, bet mes vis tiek norėtume pristatyti savo pasiūlymus. Manome, kad būtina pabrėžti, skaidraus ir operatyvaus tyrimo svarbą visais lygmenimis, stengiantis išanalizuoti visus atvejus. E, reikalingas ir etikos įvertinimas, ir ES vertybių pažeidimas. Tai yra ne tik teisinis, bet ir etinis klausimas. Raginame vis Europos parlamentą ir rytų partnerystės šalis ir jų politinės partijas e, paš, pašalinti iš įvertinti tuos politikus, kurie paminėti e, kokiuose nors e, bylose, kad jie negalėtų dalyvauti politinėje veikloje. Reikia išvalyti politinės partijas nuo korumpuotų narių. Ir galiausiai mes raginame ES institucijas imtis atsakomybės ir e, pagerinti skaidrumą ir sažiningumą. Kiek žinau, LPP e kongresas vyks Helsinkyje lapkričio mėnesį ir ši politinė šeima patvirtins savo elgesio kodeksą dėl politinio elgesio, taip pat įsteigs e, elgesio e, etikos komitetą. Ir tokiu būdu tai bus ne tik retorika, bet bus imtasi konkrečių veiksmų. Ačiū. Ačiū Jums. Atsiprašau, kad dar pakeičiau kalbėtojų sąrašą, tie pakeitimai vyksta nuolat. Uh, ir atsiranda naujų prašymų ir tai yra šiek tiek problemiška sekretoriatui. Dabar kalbės ponas Lubinet ir išklausysime dar Tamarą. Prašau, ponė Lubinet. Gerbiamoji pirmininkė, kolegos. Ukrainos vyriausybė pripažįsta, kad turi problemų susijusių su korupcija bet, me, bet ar mes su jomis kovojame? Norėčiau pasidalinti patirtimi, kaip Ukrainos parlamentas e, kūrė naujas e, organizacijas. Pavyzdžiui, 2015 e, metais kovo mėnesį įsteigėme nacionalinę agentūrą kovo, kovoje su korupcija ir pradėjome elektroninį deklaravimą visiems E, išrinktiems asmenims ir visiems aukščiausio ir vidutinio lygmens pareigūnams. 2015 metais buvo įsteigtas e, Ukrainos kovos su korupcija biuras. 2015 m. rugsėjį įsteigėme ypatingąją e, prokuratūrą, prokuratūrą kovoje su korupcija. Buvo balsuota už įstatymą, kad buvo įkurtas nacionalinis tyrimų biuras. Ir dabar šis biuras pradeda savo veiklą. Taip pat kovojame su korupcija, e, nacionalinė policija ir kita tarnyba. Ir kovos su korupcija įstatymas, jo pagrindu yra steigiamas aukščiausias kovos su korupcija teismas. Didžioji dauguma Ukrainos parlamentų e, deputatų 315 balsavo už šio įstatymo patvirtinimą. Taip pat buvo pasirašyt, šis įstatymas buvo pasirašytas minint pirmasis metinės, kai buvo patvirtintas bevizijas režimas Ukrainai. Ukraina kovoja su šiomis problemomis. Ir dabar Europos žemynė Mes pirmieji įsteigėme aukščiausiai kovos su korupcija teismą. Taigi galime pasidalinti šią patirtimį ir su Euronesto narėmis, ir su Gruzija, ir su Azerbaidžianu. Ir steigimo etape, ir veiklos etape mes bendradarbiaujame su kolegomis iš ES ir Venecijos komisija, ES. mes atsižvelgėme į visus partnerių pasiūlymus ir idėjas. Ir kai kurie pasisakiusieji teigė, kad Ukraina yra e, šiek tiek nėra atvira dėl savo dokumentų, ne viešai juos kelbė, bet norėčiau pasakyti, kad visi dokumentai, visi rados patvirtinti dokumentai ir visos pareigūnų deklaracijos, viską galima perskaityti internete. Kiekvienas norintis gali atitinkamo interneto svetainėje gauti visą tą informaciją. Ir paskutinis svarbus dalykas - tai yra pinigų plovimo klausimas. Norėčiau pasidalinti dviems pasiūlymais. Iš tikrųjų, problema tokia egzistuoja Ukrainoje ir kaip rados nariai mes manome, kad pinigų plovimas yra vadinamojo antro ligmens nusikaltimas ir kad galėtume geriau su juo kovoti, turime keisti teisės aktus ir griežčiau bausti už tokius nusikaltimus. Ačiū. Ačiū, Tama. Dėkoju. Gerbiamoji pirmininkė, dėkoju, kad pakeitėte kalbėtojų sąrašą, nors aš buvau įtraukta į anksčiau. Kalbėjo daug šalių ir būtų neteisinga, kad Sakartvelas nepristatytų savo pažangos. Išklausėme daug pranešėjų kurie teigia, kad reikėtų pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir buvo minimos e, rytų partnerystės šalys, buvo siūloma e, keistis patirtimi, steigti tam tikras institucijas, bet norėčiau pasakyti, kad Sakartvelas e, pereina nuo korumpuotos valstybės iki valstybės, kurioje beveik nėra korupcijos. Na, pažvelkime į korupcijos suvokimo indeksą. E, Sakartvelas e, pirmauja tarp rytų partnerystės šalių ir tarp šalių e, kandidačių taip pat tarp ES valstybių narių. Na, neminėsiu kai kurių valstybių narių, bet e, suprantama, šis visi galite internete pasižiūrėti į šį indeksą. Suprantama, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris prisidėjo prie Sakartvelo vystimosi ir pasiektos pažymo, pažangos. Kaip teigia ponas Buzekas, yra labai svarbu dirbti visiems kartu. Ir vyriausybė, ir e, piliečiai, ir politikai turi bendradarbiauti, turi būti politinė valia. Dėl tokių pokyčių Sakartvelas pasiekė didelės pažangos. Suprantama, dėl daug įvairių dalykų yra nesutarimų, bet kovo su korupcija srityje mes padarėme labai daug, tai yra tikras pasiekimas ir norėčiau visus paprašyti susipažinti su mūsų šalies patirtimi. Ačiū, Tama. Jeigu pritartumėte, tai išklausytumėme dar vieno nario. Vieną minutę jums skiriama, prašau. Ačiū. Ponios ir ponai, e, siekdami kurti demokratiją ar kovoti su korupcija, e, susidurėme su dideliais iššūkiais. Turime užtikrinti teisingumą. Sėkminga Europos patirtis atlieka svarbų vaidmenį Armenijoje įgyvendinant reformas. Po velvetinės revoliucijos e, naujoje Armenijos vyriausybė yra pasiryžusi kovoti su korupcija ir plėtoti demokratiją. Esame tvirtai įsitikinę, kad siekdami užtikrinti gerovę galime rinktis tik demokratiją. Ir tai yra geriausias įrodymas Kovodami su korupcija mes dirbame ne tik šalies viduje, bet ir išorėje tokiu būdu kuriame saugią aplinką regione, kuri yra pagrįsta pagarba žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Dėkoju. And, uh, would, uh... Ačiū. Dabar apibendrinsime šią klausimų dalį ir suteiksime žodį ekspertams ir paprašyčiau kiekvieno kalbėti vieną minutę. Well, I, I know the, the rules. <laughs> Man taisyklės puikiai pažįstamos. Visus klausimus tikrai neatsakysiu, norėčiau tik tai pažymėti porą dalykų. Visų pirma, aišku, visi e, kovojate su korupcija, turime dirbti kartu, negali būti e, slaptumo, turi būti e, vieši turto registrai, tai labai svarbu, čia turime dirbti, visi žinome, kad tai visiems problema yra, kai turtas yra slepiamas slaptose struktūrose. Ir E, tarkim, galimos tokios įmonės struktūros, kai nemokymai mokesčiai, plaunami pinigai, e, prekiaujama ginklais, e, tai čia turime dirbti kartu. Antras skaidrumas, tai buvo minėta, Europos parlamentas patvirtino poziciją, kad norime, kad stambios nacionalinės įmonės teiktų duomenis pagal šalis, kokios jų pajamos, kiek sumoka mokesčių ir tai yra svarbus pavyzdys, kaip būtų galima siekti skaidrumo. Teisėsuga galiausiai teisėsaugų nacionalinis klausimas, bet reikia tarptautinių struktūrų, kurios leistų mūsų teisėsaugos institucijom, policijai imtis veiksmų. O čia dar toli iki rezultato. Dėkui. Uh, Mr. Dos Orit, please. Toliau ponas Dos Orit. Eh, sí, I will speak Spanish also. Uh, eh, eh ha sido, a mi juicio, un, un debate muy interesante en el cual se pone de manifiesto la. la... Diskusijos labai įdomios. Akivaizdžiai išgirdome, kad noras yra įvairiosiuose pusėse imtis veiksmų, parlamentuose yra noras tai daryti, yra noras spręsti šią sudėtingą problemą, tai ne europinės problemos, tai tarptautinės problemos ir kas yra būtina. Tai, kad tas noras kažką daryti virstų darbais, reikia užtikrinti, kad šalės turėtų reikiamų išteklių, kad galėtų imtis veiksmų savo gyventojų labui pinigų plovimas, mokesčių slėpimas, mokestiniai rojai, tai daro įtakos šalių pajamoms. Dėl to mažėja išmokos, mažėja socialinė apsauga, tai čia tikrai reikia veiksmų. Čia. Pane Prūnė. Ačiū pirmininkė artėja diskusijų pabaiga ir aš norėčiau pasakyti, kad e, kova su pinigų plovimu nėra pats savaime e, savo tikslas. E, ir aišku, visose valstybėse narėse turi būti sistema kovos. Uh, su pinigų plovimu visose šalise ES partnerėse, nes pagrindinis tikslas yra kovoti su sunkiais nusikaltimais. Ir pasinaudosiu turimų laiku, kad atsakyčiau užduotą klausimą, ar gali suvaidinti tą tikrą vaidmenį Eurojustas. Taip iš tiesų. Eurojustas gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį, kaip žinote, e, sutirtyje yra. Ir Tai numatyta, kad Eurojustas turi padėti bendradarbiauti nacionaliniam institucijom, kovojant su sunkiais nusikaltimais, e, kai jie yra vykdyti e, keliose valstybėse narėse. Eurojusto vardu negaliu kalbėti, bet aš žinau, kad e, yra susitarimų tarp dviejų čia atstovaujamų šalių, yra sutarimai su Ukraina ir Moldova. Galbūt Yra susitarimų ir su kitomis, bet e, vėliau apie tai galėsiu jūs tik tai informuoti. Just uh, make a few comments in relation to the comments and questions that were made, Ms. Harms. Ponas. E, porą e, pastebėjimų dėl to, kas buvo išsakyta. E, na, jo, iš tiesų, Europos tarybos parlamentėje asamblėjoje buvo išsakyta kaltimų korupcija ir buvo pradėtas tyrimas dėl to, buvo parengta plati ataskaita ir buvo gilinamas į etinę sąrangą parlamentinės asamblėjus, buvo pasiūlyti pakeitimai ir buvo taip pat numatytos korupcijos prevencijos prevencijos priemonės e, taikomos nariam e, porą dalykų, kuriuos norėčiau paminėti dėl Ukrainos. Kolega nepaminėjo vienos agentūros. E, tai yra turto sugražinimo valdymo agentūra. Ji atlieka svarbu vaidmenį konfiskuojant neteisėtai tai gautas pajamas. Tai svarbus dalykas. Dėl, dėl reformų, aišku, Gruzija puikus pavyzdys, bet taip pat turėtume pagalvoti, kad na, nėra tokios reformos, kuri tiktų absoliučiai visoms šalim. Tai reikia pasigilinti apie tam tikrus aspektus, bet aišku, dalymės gerąją patirtim tarp šalių ir iš dalies atsakant poniai Hautolai, iš tiesų yra atitikties programų. Uh, numatyti reikalavimai įmonėms, taip pat valstybinėm įmonėm. Europos taryba dirba čia, dėgiant tokias atitikties programas. Tai toks dalinis mano atsakymas į jūsų klausimą ponas Dola. E, šiandien kalbėjome apie problemas, tačiau turime pripažinti pažangą, kur ji yra. Pavyzdžiui, Ukrainoje e, dabar yra labai skaidri viešųjų pirkimų sistema, to gali pavydėti ne viena valstybė e, narė. Reikia pripažinti ir pažangą padarytą tokiuose šalise kaip Gruzija. Na, na, nu, na, nu, Gruzija. Na, E, ar Gruzijoje nėra korupcijos, tai turbūt mūsų tarptautinis skyrius su to ir ne, nesutiktų. E, poniai Hautolai, dėl valstybinių įmonių Transparency International praeitą lapkritį e, paskelbė ataskaitą, kurioje dalyvavo daug suinteresuotų šalių ir labai daug valstybinių įmonių prisidėjo prie to dokumento parengimo ir su džiaugsmu jums pristatytumėm jį vėliau. Ir, uh, Iš tiesų, grįžtant prie to, kalbėjo vienas narys, reikia paminėti tą baltąją dramblį. Daugelį valstybių narių, kaip pavyzdžiui, Rusija naudoja kovą su korupcija kaip, kaip ginklą. Ir aš žinau, kad Europos tarybos tyrimas buvo paminėtas, buvo nagrinėtas Azerbaidžianas, tai kas e, yra daroma Turkijoje, Rusijoje. Yra pavyzdžių, kad kad iš tiesų bandoma imtis panašių e, veiksmų. Ačiū panai Dolonai, ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijose. Manau, kad mums e, čia yra aišku, jo kovoti reikia ir manau, šiandieninis apsikeitimas nuomonėm galbūt atvers galimybių e, gilinti mainus, ne visos diskusijos privalo e, vykti viešai, bet aš manau, jog labai gerai, jog pirmą, pirmą kartą e, ir, ir e, mūsų problemas ir problemas, kurias išvelgiam rytų partnerystės šalėse, buvo aptartos ir aptartos labai konstruktyviai, nors galbūt ir E, ne visi patenkinti visais pareiškimais, e, bet aš manyčiau, kad tą reikėtų e, tęsti ir dabar perduosiu pirmininkavimą ponui Lupu. Ačiū Rebeka, labą rytą kolegos. Taigi pirmoji dalis mūsų šios dienos plenarinio sustikimo buvo skirta labai reikšmingai temai. Vyko išsamios diskusijos Ir kaip tik tai todėl ši e, dalis užtuko šiek tiek ilgiau negu matyta darbo tvarkė, dėl to atsiprašau. Ir todėl reikės šiek tiek sutrumpinti e, paskesnės e, sesijos dalis, kad galėtumėm pasivyti darbo tvarkę. Dešimtas darbo tvarkės klausimas. Gerbiami nariai, turėtumėm patvirtinti pasiūlymus dėl Euronest parlamentinės asamblėjos ir nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Ir, e, ir norėčiau pranešti, kad darbo, e, darbo grupė pateikė e, biurui tris pasiūlymus dėl asamblėjos ir nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimų. Ir, Na, tai buvo padaryta vakar, biuras nusprendė patvirtinti šitos e, pasiūlymus ir e, teikti pasiūlymus e, tvirtinti parlamentinėje asamblėje. Ir norėčiau paminėti, kad tie trys pasiūlymai yra techninio pobūdžio. Pirmasis pakeitimas yra skirtas nuolatiniam komitetam, jis esmingesnis yra. Uh, Siekiama patikslinti e, sąlygas, kuriomis galima keisti, pakeisti narius, kurie negali dalyvauti komiteto susitikimuose, kad tą narį pavaduotų pakeitinis narys kolegos, e, kaip sakiau, biuras e, pritarė šitiem pasiūlymam, pasiūlymus išplatinom jums juos turite pateiktose plankose, kaip tik tai todėl norėčiau jūsų paprašyti leidimą patvirtinti šitos pakeitimus kaip vieną bloką. Ar pritartumėt e, tam, nes e, nevyko diskusijų šio klausimu? Ačiū už pritarimą. 32 taisyklių straipsnė yra pasakyta, kad pakeitimai yra tvirtinami dviem trečdaliais dalyvaujančių narių balsų. E, turime balsavimo korteles, tai pavyks judėti greičiau į priekį. Mano pasiūlymas yra tvirtinti šitos pakeitimus plojimais. Ačiū. Pakeitimai patvirtinti plenarinės sesijos. Eikime toliau. 11 darbo atverkės klausimas. Čia mūsų kolegos turėtų informuoti apie Belarusijos klausimų darbo grupės e, darbą. Rusija informuoti, kad šios darbo grupės e, bendra pirmininkiai biurui pristatė specialią ataskaitą, kur kalbama apie veiklą, kuri įvyko po ankstesnės plenarnės sesijos. Ta ataskaita yra įtraukta ir jūsų dokumentus, kolegos. Taigi jūs gavote visą reikiamą informaciją. Taigi norėčiau pakviesti bendra pirmininkus, darbo grupė dėl Baltarusijos bendra pirmininkus, pona Bogdaną Zdrojevski ir pona Dimitri Jakov pasisakyti ir trumpai pristatyti pagrindinės ataskaitos mintis ir taip pat tai, kas mano manimu yra svarbiausia, planus dėl ateities. Kas pradės? Ponas Drojevski gal pirmasis tuo met. Kviečiu jį trumpai pristatyti parengtą ataskaitą. Dvi, dvi su pusė minutės. Ačiū. Pirmininkė, pasistengsiu labai trumpai pristatyti ataskaitą. Pradėsiu nuo situa situacijos pristatymo. Aš kalbu apie mūsų delegaciją ir mūsų darbo grupę. Yra labai sudėtinga dirbti tokiomis sąlygomis, kai nėra kontaktų su Baltarusijos parlamentu, kuris tarptautiniu mastu nėra pripažintas dėl to, kad e, SBO procedūrų nebuvo laikomasi rinkimų proceso metu. Taigi jie nepatenka ir į mūsų darbą, negali dalyvauti plenariniuose posėdžiuose, taigi darbas vyksta labai ypatingomis aplinkybėmis. Ir vyko du susitikimai Kijeve ir Briuselėje. Tie abu susitikimai buvo skirti daugiausiai aptarti piliečių teisų klausimus ir žiniasklaidos situaciją, politinių partijų situaciją ir politinių grupių. Taip pat norėčiau paminėti, kad ir rinkimų sistema nebuvo keičiama ir nesikitė pastaruoju metu. Kalbant apie darbo grupę ir delegaciją, mes laikome susitarimo. Mes žinome, kad pažanga, kalbant apie gyvenimo Baltarusijoje demokratėjimą mūsų tikrai netenkina. Ir ta situacija ir daugeliu atveju problemos, su kuriomis susidarė pilietinė visuomenė ar politinės partijos, tos problemos vis dažnėja ir tampa vis sudėtingesnės. Tačiau mes pastebime ir tai, kad mūsų bendravimo kanalas, kuris daugiausiai yra vyksta per komisiją, bet ir per kitas Europos bei pasaulinės institucijas. Ir tą labai svarbu pabrėžti, nes dialogas ir pokalbiai vyksta. Tačiau rezultatas tikrai mūsų netenkina. Trys temos. Čia svarbiausios. Pirmiausia, Zapat karinės pratybos. Mes įvertinome jas Kijeve, negryžome dabar šį kartą prie jų. Ir galime teikti, kad Baltarusijos pusė buvo čia lankstesnė nei Rusijos pusė ir tas buvo labai matoma. Mihau Samus, kuris pristatė visą Zapat pratybų e, vykdytų 17 metais e, ataskaitą, apžvalgą, jis mums taip pat parodė, kaip Zapat pratybos šiandieną gali būti lyginamos su 80-mečio Zapat pratybomis. Taip pat kolega, kuris dalyvauja, e, pirmininkauja Baltarusijos pusėje ir Berev, kuris e, kaiminystės generalinėme direktorate dirba, jie mums e, du pristatymus pateikė apie Rusijos, atsiprašau, ES ir Baltarusijos santykius. Aš nepristatysiu tų uh, tų dokumentų, bet norėčiau tik pasakyti, kad jie yra prisekti prie jūsų dokumentų. Ir dar du dalykai. Savivaldybių rinkimai vyko šiais metais. Ir norėčiau pabrėžti, kad mes visi sutarėme, kad tie rinkimai vyko nesilaikant visų taisyklių, kurias mes nuolatos akcentuojame jau daugybę metų. 80 procentų SBO rekomendacijų nebuvo laikomasi Baltarusijoje per šiuos rinkimus. Na ir galutinis mūsų išvadų elementas - Baltarusijos dalyvavimas vis dar yra aktuolus klausimas ir Nesutariama dėl to ir mūsų darbo grupėje bei bendradarbiaujančios institucijose kai kurie Euronest nariai norėtų turėti tiesioginę bendravimo liniją su vyriausybė ir, ir parlamento nariais ir kitais, ypatingai Europos parlamente, kadangi jie nemato, kad demokratiniai standartai pagerėtų Baltarusijoje. Dėl to jie nori išsaugoti situaciją tokią, kokia ji yra. Ačiū ponės Drajevski, ponas e, Jakov mėly draugai, aš dirbu šioje darbo grupėje nuo pat jos sukūrimo ir Euronesto sukūrimo pradžios. Ir per tą laiką buvo dešimtys susitikimų, pokalbių, susitikome su Baltarusijos opozicijos atstovais, kalbėjomės apie įvairius klausimus, švietimas, Ir taip pat kalbėjome apie politinę situaciją, apie dalyvavimą rinkimuose, dar iki tų karinių pratybų, kurios vyko Baltarusijos teritorijoje. Vakar mes kalbėjome labai, apie labai aktualų klausimą, ekonominę situaciją aptarėme Baltarusijoje. Ir visą laiką manęs neapleidžia tokia mintis, kad ta situacija yra dviejopa, nes viena vertus, tarkim ir vakar mes išgirdome ataskaitų ir informacijos, kurią pateikė Europos vidaus e, reikalų generalinio direktorato atstovai, Europos komisijos vidaus generalinio direktorato atstovai, taip pat e, Pasaulio banko atstovai, kurie dirba konkrečiai su Baltarusijos vyriausybė. Čia Euroneste mes dirbame tik su opozicija ir dabar gaunasi tokia toks nesutapimas tarsi, nes ES institucijos dirba su valdžia, valdžia naudojasi ES autoritetu, kad sustiprintų savo galę, savo valdžią, o opozicija uh, kelia daug pretenzijų dėl laisvės, dėl galimybės dalyvauti rinkimuose, dėl to, kad nekeičiami įstatymai dėl rinkimų ir panašiai. Man atrodo, kad per tą laiką ir tiesą sakant, niekarto nevyk, niekarto nevykome į Baltarusiją. Aš siūlyčiau galbūt iki rudens bent jau vieną kartą nuvykti mūsų darbo grupiai į Baltarusiją Ir man atrodo, kad atėjo laikas tiesiog e, spręsti principinius klausimus. Būtent, kad Baltarusijos valdžia kažkaip irgi galėtų, galėtų atsiskaityti už tai, kas vyksta tenais, atsiskaityti Euronestui. Galbūt būtų prasminga pakviesti juos čia, pakviesti e, kelis kartus, ar kad nuolatiniai atstovai būtų siunčiami Euronestą, bet labai svarbu sustiprinti dialogą su, e, su, su, biolog, e, su Baltarusijos atstovais ir taip pat turime susėsti prie bendro stalo kartu su valdžios atstovais ir opozicijos atstovais. Dėkoju. Ačiū, mėly kolegos, kiek mane jau informavo, norinčių pasakyti yra keletas Klar, Claire Moody nori pasakyti. Claire, Claire. Ar norėtumėt pasisakyti? Baltarusijos klausimų mane informavo, kad jūs norite pasisakyti. Atsiprašau, jūs dėl asociacijos sutarčių norėjote pasisakyti. Atsiprašau. Dėl to, taigi, mėly kolegos, gal ar jeigu būtų norinčiųjų pasisakyti iš Europos parlamento ar kitų parlamentų pusės? Ne. Norinčių pasakyti nėra. Kągi dėkoju, dėkoju darbo grupės bendra pirmininkams už atliktą darbą ir labai įdomius pasiūlymus. Jūs norėtumėte kažką pasakyti? Ne. Puiku, tai aš manau, kad e, iš tiesų reikia sustiprinti tą darbą, kad priartėtumėme E, prie tos kitos pusės, kad Euronesto įtaka padidėtų bendradabiaujant su Baltarusija ir kad įtakotumėme labiau galbūt vidaus procesus toje šalyje. Taigi labai dėkoju. Kolegos, perikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra 12 darbo tvarkės klausimas ir dabar išklausysime informacijos, kurią pristatys bendra pirmininkai, kurie pri... vadovauja darbo grupė dėl asociacijos sutarčių. Aš norėčiau pakviesti kolegas, pona Rozati ir ponę Davą trumpai pristatyti šios darbo grupės posėdžio išvadas. Tamara, pirmoji, prašau. Ačiū kolegos, žinoma, man labai malonu, kad turiu šią galimybę pristatyti mūsų darbo grupės darbą. Darbo grupės dėl asociacijos sutarčių darbą. Man tenka garbė bendra pirmininkauti šiai darbo grupiai kartu su dviem kolegomis, kaip jau buvo minėta pono Lūpų. Klėjamūdi ir Darijus Rozati yra bendra pirmininkai šios darbo grupės. Ir darbo grupė buvo sukurta prieš aštuonis mėnesius ir jau turėjome galimybės tris posėdžius surenkti. Ir mūsų susitikimai iš tiesų tampa vis naudingesni, aktualesni ir konkretesni. Ir tikiuosi ir naudingi praktinė prasme toms trim šalims, kad būtų suderintos mūsų politikos kryptys, požiūriai dėl asociacijos sutarčių įgyvendinimo, tų sutarčių, kurias mes esame pasirašę. Na ir per pirmąjį darbo grupės susitikimą mes pristatėme informaciją Kijeve apie institucinius mechanizmus asociacijos sutarčiai gyvendinti. Ir to sutikimo metu mes sakėme, kad visiems bus naudinga, jeigu bus galima geriau prižiūrėti, prižiūrėti ir komparatyvinę studiją parengti apie institucinę sąrangą. Ir norėčiau pasakyti, kad tą darbą mes jau atlikome ir ta studija jau yra parengta. Mes turėjome galimybės peržiūrėti vakar pristatytą projektą, profesorius Volčiukas jį pristatė ir džiaugiuosi, kad parlamentas mums padėjo, užsakė šią studiją ir tikiuosi, kad kartu su kolegomis, kaip buvo pasakyta ir vakar, kai ta studija bus užbaigta po, po visų vakarykščių komentarų darbo grupės posėdėje, kad ta ataskaita bus naudojama, kai, ta studija bus naudojama kaip tam tikros gairės vykdant toliau mūsų politiką. Aišku, čia nėra visiems tinkamo varianto, tačiau mes dalyjamės patirtimi ir to ir siekiame tam, kad visi galėtumėme pasinaudoti šią labai išsame palyginamo pobūdžio studiją. Ir taip pat, aišku, Tbilisyje mes pradėjome svarstyti įvairius asociacijos tarties skyrius ir lyginti, ko pas, pas, pasiekėme, ko nepadarėme. Vertino taip, vertiname taip pat ir iššūkius ir taip pat e, gilaus, nuoseklaus ir išsamaus susitarimo įgyvendinimo situaciją vertinome. Tai yra labai svarbu, nes tai leidžia mums įtraukti ir kitus kolegas iš akinių komitetų šias diskusijas, kurie daugiau gal dirba ties konkrečių e, sektorių reformomis ir gali pasitarti įvairia, įvairia savo patirtimi dėl šios staties įgyvendinimo. Uh, Ir dar keli aspektai, aspektai, kuriems skiriame daug dėmesio, yra tai, kad parlamentas e, pateikė puikų pavyzdį, kaip galima sustiprinti bendradarbiavimą, institucionalizuoti bendradarbiavimą tarp Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos. Ir mes ne tik ad hoc darbo grupę įsteigėme Euronesto parlamentinės asamblėjos rėmose, bet mes taip pat uh, sukopėme nemažai patirties apie tai, kaip vykdyti bendrus veiksmus, daryti bendrus pareiškimus, įtraukiant parlamento pranešėjus. Ir dabar mes jau esame prieėmę sprendimą tarp parlamentinę, tarp parlamentinį trišalį, tokį visų trijų šalių parlamentų asamblėją tokią įsteigti. Ir mes vakar išgirdome Boras, Boris Tarasiuk, kolegos iš Ukrainos nuomonę, kuris e, tarp parlamentinėje pirmoje konferencijoje, kuri vyko Kieve, pasisakė, tai buvo sėkmingas renginys, jame dalyvavo Europos parlamento nariai. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamento nariai vertina pozityviai šią iniciatyvą ir uh, kaip jie ir sakė, noriai dalyvauja asamblėjos darbe. Pirmasis asamblėjos posėdis turėtų vykti Tbilisyje rugsėjo mėnesį. Taigi aš manau, kad darbo grupė įrodė, kad tai buvo labai svarbi iniciatyva, kurios, kurią pristatė ponas Lupų, Moldavija. Taigi tikrai džiaugiuosi šią iniciatyvą. Tai yra puikia galimybė uh, politiškai toliau siekti savo tikslų ir gyvendinti savo tas darbo atvarkės ir taip pat techniškai padėti vieniem, vieni kitiems įgyvendinant mūsų ambicingus siekius asociacijos sutarčių įgyvendinimo srityje, sutarčių, kurias pasirašė mūsų šalis. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Claire Moody. Ji yra šios darbo grupės bendra pirmininkė. Prašau. Ačiū. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė prieš mane kalbėjusi viena iš pirmininkių. Norėčiau pritarti tam, kad ši iniciatyva yra labai svarbi ir koks buvo atliktas darbas ir kokie buvo šio darbo praktiniai rezultatai. Trijų kartu dirbančių parlamentų iniciatyva yra svarbi kai parlamentai remiasi vienas kito patirtimi. Dar norėčiau pritarti kolegijas išsakytoms pastaboms. Yra parengtas ataskaitos projektas dėl asociacijos susitarimo įgyvendinimo. Ir šis pranešimo projektas e, reiškia, kad buvo atlikta labai daug darbo įvertinant susitarimų įgyvendinimą įvertinant tai, kas tinkamai veikia, bet taip pat ir tai, ko galime pasimokyti iš e, pastarųjų įvykių. Ir šis dokumentas rodo, kad asociacijos susitarimai yra visų pirma politiniai susitarimai. Kalbama apie reikalavimo esmę, apie tai, ko norima pasiekti. Ir tai e, šiame dokumente atspindėti ir visi kiti reikalavimai, kurie taikomi šalims partneriams. Be kitų dalykų yra pabrėžiama tai, kad reikalingi biudžeto asignavimai tam, kad asociacijos susitarimai būtų įgyvendinami. Rašoma apie tai, kas atsakingas už asociacijos susitarimų įgyvendinimą ir minimi, minimos ne tik užsienio reikalų tarnybos, bet ir taip pat vidaus reikalų srityje dirbantys departamentai atsakingi už atskiras rytis. Dar akivaizdu, kad reikia užtikrinti ES teikiamą finansinę pagalbą, siekiant išpildyti tuos išsamius reikalavimus, kurie yra uh, asociacijos susitarimų sudėtinė dalis. Dar reikėtų samoningumo didinimo, reikėtų, kad didėtų žinomumas apie ES indėlį. ES institucijos taip pat turėtų daugiau žinoti apie tai, kokie svarbus yra asociacijų susitarimai. O tuo met, kai didės žinomumas ir supratimas ES institucijose, bus galima užtikrinti ir geresnį finansavimą šių susitarimų gyvendinimui. E, šios savaitės susitikimas rėmėsi ankstesnio uh, E, darbo grupės susitikimo rezultatais. Esu pasirengusi toliau dirbti ir kad galėtume pasistumėti šios darbo atvarkės rytyje. Ačiū Jums, kolegos. Dabar norėčiau suteikti žodį e, dar vienam šios darbo grupės pirmininkui, tai yra ponui Rozatį. Ačiū labai trumpai, pakartosiu tai, kas, ką pasakė Claire Moody. Ši asocijuotųjų šalių darbo grupė yra puikiai mintis. Puik, buvo puikus sprendimas priimtas praėjusiais metais įsteigti šią darbo grupę. Uh, Kaip jau girdėjote, vyko išsamios diskusijos apie institucinius aspektus, institucinę struktūrą, e, kuri prisideda prie asociacijos susitarimų įgyvendinimo atskirose rytų partnerystės šalyse. Mes daug ko galime vieni iš kitų pasimokyti, daug ko galime pasidalinti Iš ties tokios žinios reikalingos, kad galėtume paspartinti asociacijos susitarimų gyvendinimo procesą. Jis turėtų būti labiau suderintas, kad išvengtume kliučių ir kitokių problemų, su kuriomis susidurėme įgyvendinimo metu. Norėčiau išreikšti savo pritarimą ir tam, ką sakė Tamara, ir tam, ką sakė Klermūdė. Ačiū. Dėkoju kolegos, taip ir Rebeka norėtų kalbėti. Leiskite trumpai pasakyti, kad vakar šioje darbo grupėje buvo pristatytas tyrimas, kuris buvo ypač svarbus, nes jau įgyjus patirties įgyvendinant asociacijos susitarimus labai svarbu įvertinti situaciją ir įvertinti tuos konfliktinės situacijas, kurias reikia spręsti. Viena vertus yra reikalavimai, kita vertus yra situacija tose šalyse. Ir vakar buvo išsakyta uh, E, tokių abejonių, kad kartais per daug skubama įgyvendinant šį procesą, trūksta prioritetų ir trūksta institucijų pagalbos. Galbūt reikėtų labai rimtai atsižvelgti į šias pastabas, nes galų gale visi abiejose pusėse esame tame asociacijos procese ir norime, kad jis pavyktų darysiu viską, ką galiu ES pusėje, e, kad būtų labai rimtai atsižvelgta į visą tą informaciją, kurią pristatė profesorius. Ačiū Rebeka, ačiū kolegos. Norėčiau padėkoti šios labai svarbios darbo grupės pirmininkams. Grupės darbas yra labai reikšmingas. Jeigu palygintume šią darbo grupę su kitomis darbo grupės, tai matome, kad visi trys pirmininkai yra pasiryžę tolesniam darbui, siekiant tolesnės pažangos, padedančioms trim šalims eiti Europos keliu. Ačiū Jums už nuolatinės pastangas. Ačiū, kad šios darbo grupės darbas tampa vis labiau, vis nuoseklesnis. Toliau suteikiu žodį Rebekai. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra 2019 m. darbo plano patvirtinimas. Norėčiau pristatyti rekomendacijas, kurias vakar priėmė biuras. Savo dokumentų rinkinyje rasite terminus biuras. Kitas biuro susitikimas yra 2018 m. gruodžio mėnesį Strasbūre. Tai patvirtino ir pirmininkų sueiga Briuselėje komitetų susitikimai vyks 2019 m. vasarį parlamento patalpose Briuselėje arba Strasbūre. Šie susitikimai gali būti organizuojami atsižvelgiant į naują situaciją Euronest, jeigu to būtų pageidaujama, o eilin, dėl eilinės sesijos datos tai vakar biuras numatė renkti naują sesiją tik po to, kai naujas parlamentas pradės dirbti ir tai gali vykti 2019 m. rudenį ir ši sesija vyks viename iš rytų partnerystės šalių parlamente. Norėtųsi išgirsti ir jūsų nuomonę dėl šių pasiūlymų. Ar galėtume patvirtinti tuos pasiūlymus? Norėčiau Jūs informuoti, kad iki šiol, kai dėl Europos parlamento, tai visos dienos ir vietos turi būti patvirtintos atitinkamų institucijų ir pareigūnų. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra kiti klausimai. Borės. Prašau. Borės Tarasiuk. Ačiū, Rebeka. Visų pirma, Ukrainos delegacijos vardu norėčiau padėkoti abiems pirmininkams, kurie puikiai vedė ir uždarus, ir kitus susitikimus, taigi dėkoju Jums už Jūsų išmintingą lyderystę. Kitas dalykas, kurį, kurį norėčiau paminėti, vakar įvyko toks nutikimas kai buvo svarstomas vienas iš pakeitimų, kurį pateikė Ukraina. Ukrainos delegacijos sekretoriatas ir Europos parlamento delegacijos sekretoriatas patvirtino, kad Ukrainos pakeitimas buvo pateiktas pagal darbo tvarkos taisyklės ir laiku. Ačiū. Gaila, kad įvyko tas nesusipratimas. Armen, ar norėtumėte pasisakyti šiuo klausimu? Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti pirmininkams, taip pat visiems darbuotojams ir vertėjams. Ypatinga padėka ponui Lupu, nes jūs pirmininkaujate rytų partnerystės šalių vardu. Ačiū Jums ir už šio renginio organizavimą Europos parlamente, dėkoju ir Europos parlamento nariams. Norėtųsi, kad kiekviena sesija vyktų Briuselėje, tuomet e, sulaukiama daugiau atstovų iš Europos parlamento. Norėtųsi, kad ir kitoje Euronest e, sesijoje dalyvautų tiek daug e, Europos parlamento narių. Norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės, e, norėčiau, kad Jūs būtumėte perinkti ir linkėčiau įgyti kuo daugiau, dar daugiau piliečių pasitikėjimo. Ačiū Jums už padėkas. Aš norėčiau pratesti tą pačią dvasę. Ačiū Jums abiems, Rebeka ir Marijan jūs puikote, puikiai vadovavote. Gaila, kad negalėsite pratesti savo darbo, bet e, tai yra demokratijos sudėtinė dalis. Norėčiau atsiprašyti visų rytų partnerystės šalių kad kartais mes negalėjome dalyvauti visose sesijose, kurios vyko netgi čia parlamente. Šiuo metu vyksta įtemptos diskusijos dėl biudžeto ir aš turiu dalyvauti daugelį trišalių dėrybų ir kitokiuose susitikimuose, tačiau nepaisant to mes sekėme veiklą, mūsų patarėjai, mūsų padėjėjai dalyvavo visą laiką, kartais ne fiziškai, bet vis tiek sekė visą tai, kas vyksta. Iš ties puiku, kad galėjome susitikti Briuselėje ir tikiuosi, kad, kad ir kur vyktų parlamentinės sesijos, bet kurioje rytų partnerystės šalies sostinėje mes dalyvausime gausiai. Ačiū. Jeigu nėra daugiau pakeltų rankų, tai baigi, baigsime svarstyti paskutinį darbo atvarkės klausimą, kitus klausimus. Na ir po tokių gražių žodžių norėčiau padėkoti ir aš. Ar regis šį beitą pamiršote? Taip, turiu vieną klausimą, kuris gali būti svarbus. Tai yra mūsų diskusijų turinys. Visame pasaulyje situacija skirtinga. E, nes kabo priekybos karų tikimybė. Ar kaip Euronest, kuris yra atsakingas už priekybos ryšius tarp rytų partnerystės šalių, ar mes galėtume aptarti savo galimą poziciją, kaip norėtume melktis? Turint galvoje ekonominę situaciją visose šalyse, tai gali būti be galo svarbu artimiausioje ateityje. Gal net reikėtų darbo grupė šią temą? Manau, kad būtų labai svarbu apie tai pagalvoti. Gal galėtumėte šį klausimą pakomentuoti, kreipiuosi abu pirmininkus. Taip, mes e, vieni kitus pažįstame jau daugelį metų ir kartais galime beveik skaityti mintis. Mes darbą su rytų partnerystės šalimis parodė, kad galime aptarti pačius svarbiausius nutarimus, kuriuos ES patvirtino per pastrosius 15 metų. Ir šie ryšiai padeda spręsti pačius aktualiausius klausimus. Ypač, kai vertiname esamas asociacijos sutartis ir kai kalbame kaip dirbti kitose asociacijos susitarimų neprieptose srityse, kad galėtume užtikrinti Europos žemynų stabilumą. Tai yra svarbu ir ekonomikai, ir visoms kitoms sritims. Dabar leiskite pasakyti, kad per pastaruosius metus turėjau puikią galimybę prisidėti prie šio proceso Euronest srityje. Ir E, ponas, mes būsime pirmininkais iki rudens, na, o po kitų rinkimų nežinau, ar jau ar galėsime pirmininkauti. Todėl labai rimtai vertinu tai, ką pasakė ponas Buzikas. Euronest formate arba nebūtinai e, vis tiek norėčiau prisidėti ir toliau prie šio proceso nes mano nuomonė tai yra vienas iš svarbiausių procesų mūsų žemynų ateičiai. Jau sakome baigiamasias kalbas, tačiau vis tiek paliečiame labai svarbius klausimus. Norėčiau padėkoti pirmininkui Buzekui už e, tokią svarbę pastabą. Iš tikrųjų nežinome, kas nutiks ateityje. Ir žinoma, labai svarbu, kad Europa būtų susivienijusi, kai reikia spręsti, įveikti tą problemą, kai Amerika yra pati svarbiausia. Todėl visiškai pritariu tam, kad šiuo klausimu įsteigtume darbo grupę ir kad padarytume tai nelaukdami kitos asamblėjos. Ir tikrai tie nelaimingi rinkimai čia gali pakišti koją, bet aš tikiuosi, kad Rebeka jūs ir po jų pirmininkausite. Labai trumpai Tai yra paskutinė plenarinė sesija, kuriai aš pirmininkauju kartu su kolegė ir draugė Rebeka. Prisimenu 2011-uosius, kaip Moldovos parlamento pirmininkas kartu su kitais kolegomis iš rytų partnerystės šalių parlamentų dalyvavau mūsų asamblėjos teigiamajame susitikime. Ir susitikome su rytų partnerystės atstovais, Europos parlamento atstovais. Ir per pastaruosius septynerius metus labai daug e, investavome tam, kad e, Euronestas taptų labiau matomas, svarbesnis, ir įtakingesnis, kad galėtų įtakoti svarbiausius strateginius sprendimus ir rum, Rumunija, yra Moldova, yra Azerbaidžianas ir kitos šalys. Tuo klausimu dirbu, norėčiau padėkoti visiems už gerą bendradarbiavimą, veiksmingą bendradarbiavimą, už jūsų paramą. Nepaisant to, kur dirbsime kitais ar dar kitais metais, kaip mūsų gyvenimus pasuks rinkimai, visuomet kuo geriausiai prisiminsiu šį darbą ir norėčiau pasakyti, kad galite visada kreiptis į mane. E, jeigu susidursite su problemomis, prašau skambinkite ir e, šis Moldavas jums visada padės. Ačiū. Tikėkime, pasimatysime greitai.